Okay, colleagues. Um... Kolegos, nusprendėme šiek tiek palaukti ir pažiūrėti, gal daugiau kolegų grįž po pietų, bet atrodo, kad taip nėra. Norėčiau pasveikinti komisijos narį Deguchtą, kuris mums papasakos apie aktą E, susitarimą prekybos nukreiptą prieš prekių padirbinėjimą. Jisai parlamente e, šis susitarimas buvo jau keletą kartų aptartas ir ilgai nedėlsdama suteiksiu komisijos nariui žodį, o paskui surinksime klausimų atsakymų sesiją. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai nariai. Labai ačiū, kad pakvietėte šiandieną į komitetą. Pastebėjau, kad jūsų komitetui rūpi aktą ir girdėjau, e, kad keletas komiteto narių išreiškė savo susirūpinimą šiuo klausimu, taigi atėjau, kad atvirai pasikalbėčiau su jumis šiandieną. Aš visuomet labai ryštingai gyniau piliečių laisvės ir įstatymo viršenybę, taigi e, turbūt suprastė, kad aš neginčiau susitarimų, jeigu būtų bent kokia priežastis įtarti, kad jie gali pakengti piliečių laisvėms. Aš grįšiu dar vėliau prie šio punkto, bet pirmiausia norėčiau Jums papasakoti apie darybų dėl aktos konteksto. Mes deramės dėl šio sustarimo ir mūsų nuomonė tai svarbu bus apsaugant ES konkurencingumą pasaulio rinkoje. Norėdami išlikti konkurencingi, turime pasiremti inovacijomis, e, kūrybiškumu ir mūsų tam tikrų prekių ženklų išskirtinumu. Taigi reikia užtikrinti, kad mūsų konkurencinis pranašumas būtų deramai apsaugotas pagrindinės eksporto rinkose tie e, klausimai rūpi ir ES piliečiams. Ne tik darbo vietos, bet ir saugumas, e, taip pat galimybė būti kūrybiškiams ir novatoriškiams. Bet mes neketiname didžiojo brolio principo taiko, taikyti, kaip kas sako. Mes norime nustatyti tarptautinius standartus intelektinės nusavybės teisų srityje ir norime, kad tie principai būtų subalansuoti, praktiškai pritaikomi kad būtų galima užtikrinti, jog inovacijos būtų deramai apsaugotos e, mums svarbiose rinkose. Toks yra galutinis mūsų tikslas. Ir aš esu tikras, kad niekas tam neprieštaraus. Jūs visi matėte aktos projektą. Balandžio mėnesį jis buvo paskelbtas ir tikiuosi, kad jis jūs, jums davė tam tikrą saugumo jausmą ir mes e, patikė, mes laikomės uh, rekomendacijų, kurias pateikė pagrindinis komitetas ir aš apie tai kalbėjau per plenarnę e, sesiją. E, mes e, siekėme užkirsti kelią aktą intelektinės nusavybės pažeidimams ir tai nėra susijęs su personalinių kompiuterių turiniu. Mes tikrai neketiname pažeisti piliečių laisvę. Jau kas dar abejoja, tai man malonu bus išgirsti jūsų argumentų ir pateikti pavyzdžių, kur, pavyzdžiui, dėl aktos galėtų nukentėti piliečių laisvės. Antras dalykas - aktą susijusi su intelektinės nusavybės teisų įgyvendinimu. Ten nebus nuostatų, kur būtų siekiama pakoreguoti iš esmės E, intelektinės nuosavybės teisę. Siekiama užtikrinti galimybę e, siekti savo teisų užtikrinimo teismuose ir panašiai. Akta užtikrins, kad e, madų kūrėjai ir madų pramonės darbuotojai galės apsisaugoti nuo savo darbų padirbinėjimo užsienyje. Trečias dalykas - aktą turi atitikti ES akį, įskaitant dabartinį intelektinės nusavybės teisų gyvenimo lygmenį, elektroninės prekybos direktyvą ir taip pat taikomus ES teisės aktus dėl duomenų apsaugos ir privatumo. Taigi aiškiai sakome, kad aktą nevers uh, taikyti kažkokių kitų taisyklių, kurie būtų. Mūsų tikslas pagrindinis yra kovoti su nusaibės teisų pažeidimu. Bet e, taip pat reikia pasakyti, kad aktą neužkirs e, kelio galimybę naudotis generiniais vaistais. E, tai yra labai svarbu besivystančioms šalims ir atitinkamos nuostatos jų atžvilgių yra numatytos. Žinome, kad Indija ir Brazilija nori susijęti aktą ir PPO konsultacijas, kurias jos pradėjo, kad išloštų politinę prasme. Tačiau aktas šioje srityje nenumatys jokių nuostatų. Aktą būtent e, taip pat nenagrinės patentų muitinių patikrinimų. Taip pat aktą bus nuosekliai atitiks RIPS e, ir viešosios veikatos deklaracijas. Dar norėčiau trumpai Jums pristatyti aktos darybų paskutinį raundą, e, kuris vyko Liucernoje tarp 28 e, birželio ir Liepos 1. Kalbama buvo apie siekius, ES tikslas yra E, laikytis ES akį nuostatų, bet yra skyrius, e, dėl kurio anksčiau tekstas nebuvo sudentas daugia šalėje sistemoje. Ir mums ES teisės aktai yra labai naudingas šaltinis ieškant kompromiso tokiame susitarime kaip aktą. Svarbiose srityse, kaip įgyvendinimas principų sieno, prie, ties siena yra labai aiškus ir uh, E, susitarimas e, tikriausiai bus pasiektas e, pasirinkus be, žemiausią bendrą vardiklį, nes labai įvairuoja nuomonės šiuo klausimu. Mes sieksime užtikrinti ES interesus e, pirmiausia dėl intelektinės nuosavybės teisių. E, ūkininkas ar tekstilės bendrovė, kuri uh, E, taip pat kenčia nuo padirbinėjimo ir juos taip pat reikia apsaugoti. Problema ta, kad kai kurie iš mūsų partnerių sako, kad tik tai autorių teisės ir prekės ženklai turi būti įtraukti į aktą. Mes visiškai nepritarėme tam ir toliau reikalausime, kad būtų platesni ES interesai e, įtvirtinti e, Vyks toliau darybos Vašingtone Liepos pabaigoje ir jau artėja pabaiga, mes e, sieksime darybų pabaigos. Dėl skaidrumo ES įtikina savo partnerius paskelbti tekstą, jūs, parlamentas, labai prašyte to ir aš džiaugiuosi, kad iš tikrųjų balandžio mėnesį tas tekstas buvo paskelbtas. Apmaudu tai, kad viena akta šalis priešinosi atnaujinančiam tekstui, kuris buvo parengtas. Uh, Lozanoje. Ir komisija galvoja, kad tai yra neproduktyvų, nes viskas tik tai apsipina gandais ir įtarimais. E, e, Lozanoje dirbame ties jau anksčiau parengtų tekstų ir, kaip sakiau, svarbiausias dalykas buvo ieškoti kompromisų, bet nebuvo e, parengta įrašyta papildomų nuostatų. Mes ir toliau informuosime parlamentą, o E, Tarptautinės prekybos sekretoriatas e, pamatys paskutinį teisės susitarimo variantą, bet aš noriu pabrėžti, kad tas tekstas neturėtų iškeliauti už parlamento ribų, mes tik tai su šia sąlyga pasidalysime tekstu. Vakar dar noriu pasakyti, kad vakar mano darbuotojai e, informavo parlamentą apie techninės e, Lozanos darybų etapo detalės. Taigi taip dirbsime ir toliau. Labai Jums ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisarui. Vienas žmogus nori pasisakyti. Du. Ponas Lambrinidis, pirmasis. Thank you, thank you. Ačiū, ačiū komisarė už tai, kad pas mus atvykote ir pateikėte informacijos. Kaip paaiškėjo per pastaruosius mėnesius ir mes tikrai norėjome gauti daugiau informacijos nuo balandžio mėnesio. Didžiausių problemų kelia problemos. Ar bus e, saugoma žmogaus teisės, ar bus išlaikoma Europos aki. Apie tą tai informaciją buvo pateikta išnašoje. Dar vienas aspektas. Mums reikėtų gauti tekstą. Kol jo neturime, yra sunku suprasti tas dėrybinės alternatyvas. Mes tiesiog e, teoriškai diskutuojame. Norėčiau jūsų paklausti štai ko. Jūs minėjote pasienį ir intelektinės nusavybės teisų gynimą pasienyje. Ar pareigūnai turėtų teisę tikrinti keliautojų asmeninius kompiuterius? Ar tai vis dėlto būtų įprastinė praktika pagal aktą? Dar vienas klausimas. Kaip jūs sakėte, aktą neįpareigoja ją pasirašysių šalių taikyti ir kitas taisyklės. Aš norėčiau pasitarauti, ar būtų skatinamos privačios įmonės taikyti priemonės susijusios su potencialia atsakomybė. Aktos tekste išnašoje buvo paminėta, kad privačios įmonės neprivalo prisimti tokios atsakomybės. Kitai žodžiai tariant, jeigu aš atstovauju privačią įmonę ir aktos, aktą tekste nebus aiškiai apibriešta atsakomybė, tai tuomet įmonė gali būti priversta vadovautis vartotojams skirtais modeliais, tarkim, norėdama išvengti atsakomybės. Jūs, kaip sakėte, aktą neįpareigoja naudoti Adobe Na, o konkrečiai akto tekste apie tai nėra kalbama, yra kalbama tik apie tai išnašoje. Aš norėčiau ir plačiau susipažinti su tuo tekstu. Nežinau, kada tai atsitiks. Aš tikrai tikiuosi, kad tekstas pasirodys, jeigu pasirodys rugsėjo mėnesį, tai gali būti šiek tiek ir per vėlu bet esant tokiams aplinkybėms nelabai įsivaizduoju, ką dar galima padaryti. Tokie būtų mano e, pradiniai klausimai. Diskusijų metu, ko gero, turėsiu jų ir daugiau. Ačiū, Stavras. Ar neprieštaraujate, kad visų pirma sutiksiu žodį komiteto nariams, kurie pateiks klausimus? Pane Keller. Ačiū. Aš irgi norėčiau pritarti tam susirūpinimui, kuris ką tik buvo išreikštas. Norėčiau paminėti, kad Europos parlamento rezoliucija ne tik ragina uh, pateikti dokumentus e, Europos parlamentui, bet ir pilietiniai visuomeniai. Dabar tokių dokumentų mes neturime. Aš norėčiau sužinoti, kokiam prioritetui tai prieštarauja. Kodėl negali tie dokumentai būti paskelbti viešai paskutinėjame etape, paskutinėjame dėrybų etape? mes turime dokumentą, kuris pasirodė balandžio mėnesio, naujesnio dokumento neturime. Kaip jūs sakėte, tikrai labai sunku įvertinti, koks bus įvairių skyrių, įvairių aktą sustarimo skyrių poveikis. Mums būtų labai gerai, jeigu galėtumėm gauti ir išorinės paramos. Tai būtų įmanoma, jeigu dokumentai būtų paskelbti viešai. Kol kas komisija nėra atlikusi jokio poveikio vertinimo. Komisija nežino, e, kokią įtaką galėtų turėti aktas susitarimas technologijų kaitai arba prieigai prie generinių vaistų. Kaip būtų, e, kokį poveikį aktą turėtų technologijų perdavimui. Kas būtų daroma su generiniais vaistais? Aš Aš matau, aš suprantu, kad kai kurie aktą susitarimo skyriai yra griežtesni negu kad trips susitarimo skyriai. Ir aš, man, aš bijau, kad bus vis dėlto apribotas naudojimasis generiniais vaistais. Labai sunku situaciją įvertinti konkrečiau, jeigu mes neturime poveikio vertinimo, jeigu tekstas nėra paskelbtas viešai. Aš prisimenu, kaip vyko diskusijos apie SWIFT susitarimą. Tuomet komis, kas sakė komisija, vėliau paaiškėjo, kad nėra visiškai teisinga. Taigi mums reikia poveikio vertinimo, reikia padaryti šį dokumentą prieinamą visuomeniai. Mes taip pat norėtumėm tam tikrų saugiklių, kurie užtikrintų, kad būtų saugomi duomenys, uh, Tai turėtų būti aiškiai parašyta tekste. Nepakanka nuorodos į kokią nors e, žmogaus teisų deklaraciją arba asmens duomenis saugančius teisės aktus. Taigi reikia konkrečių saugiklių. Tuo ir apsiribosiu, su nekantrumu laukiu teksto ir tikiuosi, kad jį galėsiu perskaityti kiek įmanoma greičiau. Dėkoju, ponas Enči. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pateikti du klausimus. Visų pirma, ar komisija galėtų pasakyti, nuo kurios datos būtų taikomos sankcijos tiems, kurie nepaiso intelektinės nusavybės teisių? Koks bus socialinis, ekonominis poveikis, kai bus uh, pradėtas taikyti draudimas? Taip pat reikėtų pastebėti, kad kai kurie intelektinės nusavybės teisių pažeidimai bus stambesni, kiti smulkesni, kai kurie pažeidimai turės įtakos visuomenės veikatai, nes, pavyzdžiui, gali būti klastojami vaistai. Kaip jūs užtikrinsite, kad e, ne, nebūtų suplakami į vieną krūvą įvairiaus lygio nusižengimai, pavyzdžiui, sukčiavimas internetu. E, tinklapių operatoriai turėtų būti atsakingi, jeigu vartotojas nukenčia dėl to, kad tinklapė nebuvo atitinkamų filtrų. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad nebūtų pažįsta ir žodžio laisvė. Oh, okay. well, we... Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisarui, kad jis atsakytų į klausimus. all, uh, uh, Visų pirma, dėl patikros pasienyje. Aš galėčiau pateikti bendro pobūdžio atsakymą, to pačiu atsakydamas ir į ponios Keller klausimą dėl garantijų. Garantijos yra numatytos sutartyje. jeigu kažkas, jeigu teisės akte nėra parašyta, kad tai leidžiama, tai turėtų būti uždrausta. Mes jau gyvename teisinėje valstybėje. Taigi aš jums galėčiau garantuoti, kad e, jeigu keliautojas keleivis e, kerta sienį, tai nebus tikrinamas jo nešiojamas kompiuteris. Yra 2003 metų muitinių reglamentas, kuris nurodo, kad tokiu atveju neturėtų būti e, tikrinami keleiviai. Pavyzdžiui, tokiu atveju neturėtų būti tikrinami asmeniniai kompiuteriai, grotuvai, įpodai ir taip toliau. Ponas Lafranidis, jūs turėtumėt suprasti, kad tai nėra akta dalis. Tai yra ES teisės akto dalis. Yra taip, kaip yra. Tai yra neprocedūrinės teisės dalis, o materialiosios teisės dalis. Uh, Kodėl nėra apie tai kalbama aktą tekste? Todėl, kad akto susitarimas e, nurodo procedūras, kaip galima kažką tai įgyvendinti, bet ne ką galima įgyvendinti. Aš jau sakiau, kad tai reglamentuoja materialioji ES teisė. tai taip pat e, turėtų strukdyti e, tinklapių savininkams talpinti į tinklapius e, jautraus turinio informaciją. Aš čia galėčiau pasakyti štai, ką yra valstybės narės, kurios taiko specialias taisyklės. Pavyzdžiui, Prancūzija ir aktą to nepakeis. Taigi valstybės narės turės nuspręsti, ką daryti. Ateis tam tikram laikui, galbūt bus primtas sprendimas ir ES lygių. ES galėtų priimti teisės aktą dėl three strikes approach taikymo arba netaikymo. Nereikia atmesti galimybės, kad ES nepatvirtins tokio teisės akto ir tai būtų materialiosios teisės dalis. Jau dabar egzistuoja kai kuriuose valstybėse tokie nacionaliniai įstatymai, pavyzdžiui, Prancūzijoje toks teisės aktas yra. Taigi aktą yra Įgyvendinimo priemonė mano šalyje tokių taisyklių nėra ir tai reiškia, kad pagal aktą susitarimą Belgijai tai nebūtų įgyvendinama, nes tai neegzistuoja materialioje Belgijos nacionalinėje teisėje. Toliau pane Keller. Kokia yra opozicinė pusė? Man atrodo, kad sunku būtų pasakyti. Pažvelkime į praeitį. Man atrodo, kad jūs praeitie labai lengvai rastumėte atsakymą į savo klausimą. Be abejo, tai nėra ES. Pažvelkite, kas atsitiko praeitie ir jūs automatiškai, praktiškai automatiškai turėsite atsakymą. Tokiamis aplinkybėmis mes negalime pateikti teksto plačiai visuomeniai. Taigi kol kas toks tekstas dar nepatiktas. Toliau generiniai vaistai. Čia aktą neturės jokio poveikio. buvo kilę problemų pasienyje su nerecep... nepatentiniais arba tais generiniais vaistais, nes buvo pareikalauta patentų Europos komisija labai aiškiai pareiškia, kad e, pasienyje galima tik patikrinti, ar, ar prekes nėra suklastotos. Nes, pavyzdžiui, suklastoti vaistai tikrai būtų labai pavojingi. Jeigu suklastoti vaistai parduodami internetu, daugeliu atveju tai yra placebo, uh, arba netgi pavojingi vaistai, medikamentai. Tai jie gali turėti labai neigiamą poveikį sveikatai, bet, kaip jau sakiau, aktas susitarimas neturės poveikio e, nepatentiniams vaistams. Aš nelabai suprantu, kodėl Indija dabar su mumis nori vėl konsultuotis šiuo klausimu. Apie tai labai aiškiai kalbama laisvosios prekybos sustarime. Taigi, akto sustarimas neturės jokio poveikio nepatentiniams vaistams. Patentiniai vaistai taip pat nepatenka į aktą sustarimo taikymos rytį. Jūs klausėte, ar buvo atliktas poveikio vertinimas. Aš nemanau, kad poveikio vertinimas duotų kažkokios naudos. Komisija. Laikysis ES aki. Mes remiamės 2004 metų direktyvą dėl intelektinės nusavybės teisių, taip pat e, mes remiamės ir IPR direktyvę, kuri dar nėra patvirtinta. Taip pat mes remiam, remiamės ir 2008 metų studiją kur kalbama apie tai, kad suklastotų, kokia yra suklastotų prekių bendra vertė ir kad jis sudaro didelę BVP dalį. Aš nežinau, ar, man, ar mums tikrai reikėtų ir konkretaus poveikio vertinimo. mano minėtas studijas susijusius su ekonominiu poveikiu. Jūs norėtumėte e, poveikio vertinimo, e, kokį poveikį aktą susitarimas turės materialiai teisė, bet aktą nėra materialiosios teisės dalis, tai yra procesinės teisės dalis. Iš esmės, e, poveik, toks poveikio vertinimas nekeistų aktą turinio. Aš suprantu, kad ekonominiai interesai yra tikrai labai svarbus. Deja, nelabai supratau paskutinio klausimo, galbūt tai yra mano problema. Norėčiau priminti, kad savo pasisakymo pradžioje aš minėjau, kad dar yra nepasiektas sustarimas dėl akto. Sus, dėl akta. Ir viena iš didžiausių problemų yra ta, kad didžioji dalis besidarančių šalių nori apsaugoti prekinius ženklus ir uh, intelektinės nusavybės teisės, bet nenorima apsaugoti dizaino teisų ir geografinių nuorodų. Aš manau, kad jeigu mums nepavyks įtraukti dizaino ir geografinių nuorodų, tai kokią naudą turės toksai aktas susitarimas? Buvo deramas dėl laisvosios priekybos susitarimo su Centrinė Amerika ir mes norėjome, kad į susitarimą būtų įtraukta ir geografinių nuorodų apsauga. Paaiškėjo, kad e, JAV susitarime su Centrinė Amerika buvo saugomi ir kai kurie prekiniai ženklai. O kokie yra tų prekinių koks yra tų prekinių ženklų turinys panašus kaip ir geografinių nuorodų. Jeigu jau yra saugomas prekinių ženklų turinys, tai mes negalime saugoti ir geografinių nuorodų, kurios naudojamas tuo pačiu tikslu. Man atrodo, kad čia yra tam tikras vaidmin... vaidmainiavimas. Vaidmain Bent jau taip mano komisija. Įdomu, ką mano valstybės narės. Mes jau pasakėme JAV, kad e, Amerikos e, atstovams, kad mes tiesiog negalime tam pritarti, mes negalime to priimti. Reikėtų susitarti, kokios valstybės turėtų laikytis tokių įsipareigojimų ir saugoti ne vien tik tais prekinius ženklus, bet ir geografinės nuorodos. Jeigu nebus įtrauktos geografinės nuorodos, tai tada toks susitarimas nebūtų subalansuotas. Taip pat buvo teirautasi. Ar prie šio klausimo dar bus galima grįžti? um, po vasaros atostogų, rūpyčio pradžioje, rugsėjo pradžioje. Liepos pabaigoje prasidės naujas dėrybinis etapas, mes jums nuolat teiksime naujausią informaciją, mes tikrai neketiname nustoti dirbti atostogų metu ir naujųjų parlamentinės veiklos e, metų pradžioje, kažin ar situacija bus labai skirtinga, nes, kaip jau sakiau, iš tikrųjų labai skirtingos pozicijos tarp besidarančių šalių, ypač dėl to, ką turėtų apimti, ką turėtų apimti akto susitarimas. Galbūt e, kolega galėtų paaiškinti savo klausimą, nes aš nelabai jį supratau. Pirmininkė, ar jūs supratote? E, Galbūt ponas Lambrinidis norės e, grįžti prie savo klausimą ir ponas Alprich taip pat paprašė žodžio, tačiau kadangi netgi jeigu mūsų norinčių paklausti yra labai nedaug, prašysiu vis tiek kalbėti labai trumpai. Uh, Gal galėtumėte paaiškinti, ką jūs sakėte? Paskui aš suteiksiu žodį ponui Lambrinidis. Norėčiau sužinoti, ar e, suplanuotų teisinių priemonių sąraše to, tie žmonės, kurie E, yra mm, intelektinės nusavybės teisų savininkai, bus baudžiami įstatymu ar ne. E, tarkime, jeigu e, iš vienos pusės kalbame apie padirbtus farmacinius produktus ir iš kitos pusės nežalingus produktus, ar šioms dviem skirtingoms kategorijoms nusikaltimams bus taikomos tos pačios sankcijos ir bausmės. Tai yra e, padirbinėjimas, e, farmacinių produktų padirbinėjimas iš vienos pusės ir iš kitos pusės e, produkto atsisiuntimas internetu. Na, aš labai aiškiai pasakiau apie internetą, tik tuo atveju, jeigu tai bus labai didelio masto parsisiuntimas. Vaistų padirbinėjimas be abejo, netgi jeigu nedideliais kiekiais gali būti labai pavojinga, mes kalbame ne tik apie padirbinėjimą, bet ir apie žmogaus sveikatą. Ir čia manau, kad muitinė privalo tai patikrinti. Ar pavojingi produktai yra importuojami ar ne galėčiau ginčytis. Yra gerai, kad yra tikrinami net nedideliai kiekiai, nedideli kiekiai, nepriklausomai nuo to, ar jie patentiniai ar ne. Kaip pavyzdžiui, nėra pavojingų medžiagų tuose e, produktuose, visiškai ne, nesvarbu, ar tai yra didelis kiekis ar ne, viskas svarbu, priklauso, nu, Svarbu yra tai, kad tai yra pavojingas produktas, pavyzdžiui, kai žmonės internetu parsisiunčia vaistus. Šios medžiagos yra žalingos. Ar galima pritaikyti bausmės ar ne, tai yra kitas klausimas. Tačiau mes kalbame ne apie procedūrą, o apie turinį. Mes neturėtume apie medžiagą. Mes neturime leisti pavojingoms medžiagoms atsirasti Europos rinkoje. Atrodo, atsakiau. Um, Pone Lambrinidė, labai trumpai, jūs jau vieną kartą klausėte, o paskui ponas Albrecht. Komisarė, aš nenorėčiau leistis į detalės, kurias jūs žinote. Kodėl šita diskusija tokia aktuali, ypatingai kai kalbame apie intelektinės nusavybės apsaugą. Todėl, kad dėrybinės pusės e, patyrė labai daug lobizmo, kur tai darė įprastinės didžiosios įmonės, pramonė, argumentuodamos, kad kad e, kad tai yra 21, 21 e, amžius, tačiau tai buvo žiūrima per 19 e, amžiaus prizmę. Ir dabar jau dominuoja valdo internetas. Tačiau be abejo visi čia esantis mes norime užtikrinti intelektinės nusavybės teisių garantijas. Ir E, neribojant naudoja, naudojant internetą. Yra parsisiunčiama daug e, produktų. Aš pateiksiu Jums pavyzdį. Gal galite man pasakyti, kokį kompromisą Jūs e, pasiekėte dėl komercinio masto aktą susitarime? Ankstesnėme tekste buvo sakoma, kad netgi internetinis parsisiuntimas, kuris, dėl kurio negaunama finansinės naudos, yra baudžiamas. Ar tai taip pat dar lieka naujame aktos tekste, ar jūs komercinį mastą e, su, apribojote e, tik tai tiems atvejams, kurie, iš kurių yra gaunama finansinė nauda. Interneto e, paslaugų teikėjai buvo įpareigoti e, teisų turėtojoms įmonėms pateikti uh, savo duomenis interneto tiekėjo, uh, tiekėjams uh, dėl, dėl to, kad būtų žinoma, kieno muzika yra parsisiunčiama. Uh, ISP įpareigojimas reiškia, kad reikia informuoti e, įmonės kad apie, apie privačią, privačią veiklą. Taigi, iš tikrųjų, ką reiškia tos ISP um, pareigos, ISP įpareigojimas pagal pas, pastarąjį aktą susitarimą? Thank you, Mr. President, uh, Mrs. President, <laughs> sorry. Um, uh... Pone Albrecht. Trys dalykai Tris klausimus noriu užduoti. Pirmiausia, Labai aiškiai reiktų pasakyti, kad Europos parlamento rezoliucijoje yra sakoma, kad norėtume, jog aktą 2 būtų sumažinta iki pagrindinių, pagrindinio jo, jos intereso, tai yra kovos su padirbinėjimu priemonė. Tai reiškia, kad intelektinės nusavybės teisų pažeidimas ir intelektinės nusavybės uh, užtikrinimas nepriklauso šitai kompetencijai, kurią aktą turi reglamentuoti. Taigi, kova su padirbinėjimu, produktų padirbinėjimu, rinkos ir taip toliau, e, nereiškia tik tais e, intelektinės nusavybės teisų užtikrinimas, tai yra visai kas kita. Tad mes turime žinoti, ką skelbia parlamentas savo rezoliucijoje. Ir čia yra labai aišku, kad jeigu aktą viršyje bendrijos teisino kompetencija, tai e, už ją nepasisakys dauguma. Tai taip pat labai aiškiai pasakyta rezoliucijoje ir mes turime aiškiai tai, tai pasakyti iš anksto. Jeigu kalbate apie trijų smūgų mechanizmą, tai E, gali būti, kad valstybės narės nepaiso labai griežtų saugiklių, kurie yra, e, dėl kurių užsibriežtų ES lygmenių. Ir valstybės narės negali priimti savo pačių sprendimų, nes tam yra bendrijos teisė ir todėl reikia laikytis tarptautinių sustarimų, dėl kurių, aišku, galima dėrėtis, tačiau tai turi visiškai atitikti šiuos sprendimus. Kitais, kit, kitu atveju tai būtų nenuseklu ir šiame parlamente labai aiškiai buvo pasakyta, kad ne to mes siekiame. Ir galiausiai mes kalbame apie e, pagrindinės teises ir teisės viešpatavimą. Tai labai svarbus klausimas, kai mes kalbame apie priemonės ir ISP e, įsipareigojimus, taip pat baudžiamasias priemonės, sankcijas. Tai, tai yra sritis, kurioje turi dalyvauti parlamentas derantis, kai kalbame apie naujus e, reglamentus, naujas priemonės. Ir parlamentas tame turi dalyvauti nuo pat pradžių, o ne e, tiesiog perduoti nacionaliniams parlamentams priimti savo sprendimus. Ir galiausiai ne tik dėl teisės saugos e, priemonių yra e, susitariama tarptautinių lygmenių, bet ir dėl technologijos perdavimo, bendrų prie, prekių ir kitų politikos ryčių, kaip plėtros politika ir taip toliau. Ir mes norime tai įgyvendinti. Tai yra labai svarbu ir tai yra esminis dalykas šiam parlamentui. Labai ačiū. Ačiū komisarė. Ačiū. Norėčiau atsakyti ponui Lambrinėdį su visa pagarba. Komercinė taikymos rytis nėra apibriešta ES teisinė. Ir tai reiškia, kad komercinės taikymos ryties apibrėžimas priklauso kiekvienos valstybės narės e, kompetencijai. Tai gali apibrėžti įstatymai arba e, teismai. Ir mes turime apibrėžimą, bet, bet mes turime apibrėžimą e, straipsnėje 214. Ir čia yra pasakyta, kad komercinė taikymo sritis e, yra, e, jos apibrėžimas yra vir, viršesnis. E, E, už nacionalinių teisės aktų numatytą apibrėžimą. Na, o dėl ISP režimo, tai reikia gerbti nacionalinius teisės aktus ir e, su visą pagarbą ponui Alprecht. Reikia užtikrinti teisės aktų įgyvendinimą, kovojant su prekės ženklų padirbinėjimu ir e, kitose kovojant su e, kitais nusikaltimais, kuriems reikia intelektinės nusavybės apsaugos. Pavyzdžiui, dizainas, mados dizainas, e, pramonės e, dizainas, taip pat kultūros bei pramogų sektorių srityse. Kalbant apie parlamento rezoliuciją dėl skaidrumo ir dėl e, veikėjų dėrybų situacijos. E, devintoje dalyje labai aiškiai minimas sukčiavimas, tačiau to negalima na, būtų traktuoti, kad tai taikoma ir prekės ženklams bei padirbinėjimui. Kadangi e, padirbinėjimas yra taikomas ir e, pramonės e, nusavybės teisėms, tai reiškia apima ir, ir, ir autorių teises. Ir mes būtent tai ir darome, tai yra priimame tam teisės aktus. Ir tai pasakęs, e, turiu pasakyti, kad komisija nereikalauja, kad kitos šalis įtrauktų, e, numatytų muitinės priežiūrą. Ir tai visiškai atitinka TRIPS e, režimą ir PPO taisyklės kuriomis numatoma, kad reikia uh, numatyti priemonės prieš pažeidimus. Tačiau reikia gerbti uh, ir muitinės patikros bei baudžiamosios teisės bendras priemonės. Kalbant apie trips dėl išlygų ir saugiklių, tai taip pat taikoma aktai. Okay, Dėkuoju komisarui. Manau, kad jau išsakėme visus klausimus ir jūsų laikas baigėsi, taigi dėkoju, kad atvykote. Dabar pirmininkavimą perduosiu kolegos tikrajam pirmininkui. Taigi, komisarė, turbūt abu nueisime nuo tribūnos kartu. Ah, bah, bah. Good afternoon, dear colleagues. Please. E, gerbiami kolegos, prašom sėstis. Tęsime darbą. Atsiprašau, kad negalėjau atvykti į e, pirmąją mūsų komiteto darbo dalį. Buvau įstrigęs, turėjau labai rimtų įsipareigojimų Ispanijoje, tačiau dėkoju gerbiamai kolegiai Sofijai Entvelt, kuri pirmininkavo ankstesnėme posėdėje ir pirmoje šio posėdžio dalyje mes dabar tęsime. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas e, - tyrimo pristatymas, kur, tyrimo, kuris nagrinėja sąsajas tarp organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos. pristatys šį tyrimą Demokratijos centras. E, tyrimas yra parengtas dviem tomais. Šis klausimas labai svarbus mums visiems piliečių laisvių komiteto nariams, ypač tiems, kurie yra labai atsidavę visoms organizuoto nusikalstamimo apraiškoms, jų išnaikinimui. Dabar ponas Stef Papanovas pasisakys. Ger... Ačiū pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, mums labai malonu čia lankytis. Mes šiek tiek peržiūrėjome savo pri... pristatymą, nes e, mums skirta mažiau laiko. Turime tik vieną valandą, taigi strumpinsime savo įžangą, kad turėtume daugiau laiko klausimams. Aš kalbėsiu pusvalandį pradžioje ir kalbėsiu aš, paskui Aleksandras Stojanovas, Centro mokslinio tyrimų vadovas, pristatys metodologiją, o turinį pristatys ponas Filipas Gunevas. Aš paskui dar pateiksiu jums rekomendacijų parlamentui, komisijai, valstybėms narėms. Taigi, pirmiausia, trumpas mūsų demokratijos centro pristatymas, o paskui pereisime prie konteksto, tikslų, metodologijos ir sąsajos šiek tiek tarp organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos. Paskui bus rekomendacijos. Mūsų centrui šiemet sukanka 20 metų, įsteigtas jis 90 metais Mes atliekame tris e, tipus veiksmų, moksliniai tyrimai, ekonominiai, sociologiniai, teisiniai tyrimai, taip pat visuomenės informavimas. Mūsų nuomonė tokiu būdu galime plėtoti demokratinę socialinės rinkos ekonomiką Bulgarijoje pirmiausia, kitose naujose valstybėse narėse. Mes dirbame su Bulgarijos vyriausybė ir Europos komisija ir e, su komisija dirbame ES lygmeniu. Centras, kaip sakiau, įsteigtas 90 metais ir mes nagrinėjame skirtingas temas per savo gyvavimo laikotarpį žemė ir mūsų institucinis statusas buvo e, įvairus. Mes pirmiausia buvome kaip informacijos centras, kontaktinis punktas ir taip pat priklausime pasaulinio mokymosi tinkslui. Kaip matote iš skaidrių, mes esame organizacija, kuri, e, kurios veikla pagrįsta projektais, taigi mes dalyvaujame konkursuose, gyvendinami pro, projektuose. E, mūsų metinis biudžetas pastaruosius tris metus buvo maždaug milijonas eurų ir didžioji dauguma mūsų veiklos jėsi su generaliniu teisingumo saugumo direktoratu. Mes tyrinėjame nusikalstamumą organizuotą, žmogaus teisės. Taip pat dirbame su mokslinio tyrimų generaliniu direktoratu pagal septintąją tyri, mokslinio tyrimų pagrindų programą teisiniais klausimais. Ir Dar norėčiau pristatyti ES kontekstą ir paaiškinti, kodėl mūsų darbas dabar svarbus. Tikriausiai visi Europoje supranta, kad mes e, dėl krizės esame e, kur kas labiau susiję negu galvojame. Egzistuoja labai svarbių klausimų, kurias reikėtų dar panagrinėti teisingumo srityje, nes korupcija, organizuotas nusikalstamumas taip pat yra tarpusavie susiję dalykai ir e, tai reiškiniai, kurie išplitę yra įvairiose valstybėse narėse. Taip pat egzistuoja Stokholmo programa, e, kuri skatina veikti ES mastu ir mūsų tyrimas parodė, kad reikia kur kas daugiau sutelktų veiksmų ES e, lygių. Ir aš dabar suteiksiu žodį pono Aleksandrui Stojanovui, kuris pristatys e, metodologiją, kontek, turinį ir tikslus mūsų tyrimo. Dėkuoju pagrindiniai tikslai mūsų tyrimo buvo nustatybės panagrinėti korupciją organizuotą nusikalstamumą ir tarpusavojo sąsajas. Mes norėjome sukurti foną e, būsimai analizai e, valstybėse narėse ir komisijoje. Mes, mūsų projektas yra tyriamojo pobūdžio ir tai susijęs su tuo, kad dabar nėra bendro supratimo pradedu nuo apibrėžimų ir baigiant e, objektyviais rimtais duomenimis apie korupciją ir organizuotą nusikalstamumą valstybėse narėse. Mūsų tyrimo pagrindiniai tikslai galėtų būti apibendrinti trumpai kaip tai trys kryptys. Pirmiausia, mes siekėme pasižiūrėti į veiksnius ir priežastis korupcijos ir organizuoto nusikalstamo, taip pat e, šių dviejų reiškinių tarpusavio ryšį. Paprastai apie tai yra žinoma, tačiau problema yra konkrečiais faktais įrodyti ir nuosekliai paaiškinti, kaip tie, šie reiškiniai yra išplitę įvairiose valstybėse narėse. Antras dalykas - numatyti geriausiąją pažangėją praktiką, kovojant su korupcija ir organizuotų nusikalstamumų valstybėse narėse ir toliau padaryti išvadas apie būsimą atei, galimą struktūrą analizai, kuri būtų panaudotina visose ES narėse. Mes susidūrime su kai kuriomis kliūtimis, pirmosios iš jų. Padaryti, sudaryti apibrėžimų apžvalgą organizuoto nusikalstamo ir korupcijos rytyje. Šis tyrimas yra naujas tam tikrais dalykais. Pirmiausia tuo, kad korupcija, ypač susijusi su organizuotu nusikalstamumu, e, dabar jau apima organizuotame nusikalstamume ir tarnautojų nusikaltimus. Tai yra susiję ir su konkrečiamis rinkomis. Bandėme nustatyti, kas yra susijęs su kokia rinka. Dar vienas naujas dalykas apibrėžimuose pirmininkas e, pakeitė mintį, e, žiūrėjome ir į privatų sektorių. Šis klausimas šiek tiek prieštaringas, kadangi, ko, kadangi sunku mm, atlikti visapusišką analizę, taigi mes į jį netiek kreipiame dėmesio, pirmiausia, žiūrėjome į viešąjį aspektą. Dar viena konkreti dalis susijusi su tyrimu yra organizuoto nusikalstamo įvertinimas, masto įvertinimas. Tai buvo padaryti gana sudėtinga ir mes bandėme um, naudotis objektyviais rodikliais Ir tam mes rinkome duomenis apie rodiklius susijusius su tam tikra veikla ir rinkos dalimi. Pavyzdžiui, narkotikų rinka, klis, e, kuris parodo lygį, kuriuo veikia organizuoti nusikaltėliai tam tikroje šalyje. Pavyzdžiui, jeigu rinka ši yra gana didelė, tai gali būti, kad tam tikros jėgos, tam tikri žmonės ar grupės e, vadovauja e, tam, bet gana plačių mastų. Dėl metodologijos. Tyrimo metodologija e, apima keletą metodų Pirmiausia, literatūros apžvalga. Tai yra turimų duomenų pežiūra, duomenų apie organizuotą nusikalstamumą ir korupciją įvairiose ES narėse. Antras dalykas. Antra svarbi metodologijos dalis apima statistinę analizę maždaug 105 rodiklių, kurie įvertina skirtingus aspektus korupcijoje ir organizuoto nusikalstamumo srityje. Mums pavyko e, pasižiūrėti į du svarbius klausimus. Pirmiausia, ar egzistuoja statistiškai svarbus ryšiai, kurie įrodo sąsąją tarp organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos – tai yra dvipusis ryšys ir ar tai gali būti susiję su tam tikromis charakteristikomis, ypatybėmis valstybių narių atskirų. Ir antra išvalga, ar galima sugrupuoti tam tikrų būdų šalis, kad būtų galima sumažinti įvairovę ir e, sudėtingumą šio reiškinio ir paskui vėliau panaudoti e, apibendrintus rezultatus, e, taikant specifinį požiūrį specifinėms šalių grupėms. Mums iš dalies bent jau pavyko įgyvendinti šį tikslą. E, sudarėme septynių šalių grupės ir ketvirtas e, metodas, kurį panaudojame, yra konkrečių atvejų analizė mes geriau pasižymėjai sąsajas tarp organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos konkrečiose šalise. Ir gavome gana neblogą vaizdą apie tai, kaip organizuoti nusikaltėliai skirtingose šalyse e, fokusuojasi ties skirtingomis institucijomis ir panaudoja korupciją, kad galėtų pasiekti savo tikslų. Ryšys tarp Analizė parodė ryšį tarp organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos. Tas ryšys yra labai sudėtingas. Galima jie apibūdinti pagal tris veiksnių grupės, paaiškinant, kaip konkrečiai pasireiškia tam tikroje šalyje ryšys ir e, nus, paaiškinant, kokiu lygiu tas ryšys egzistuoja. Tarp svarbiausių faktorių arba veiksnių yra pirmiausia istoriniai. Mes turime omenyje konkrečius procesus, kurie įvyko įvairiose valstybėse narėse. Vienas iš jų yra pereimas e, iš vienos sistemos į kitą rytų Europoje. Atsirado įvairios veiklos E, pilkojoje ir juodojoje srityse, tai susijęs su nuosavybės statuso pakeitimu tose visose šalyse. Kita tipiška situacija e, - nacionalistiniai judėjimai skirtingose šalyse, kaip kad pavyzdžiui Šiaurės Airijoje, Korsikoje, Baskijoje ir panašiai. Dar e, kita grupė veiksnių yra socialiniai veiksniai, kurie rodo, kad šalis, kur yra stiprus šeimos ryšiai, daug netoligumų visuomenėje ir kur e, šeimos dalyvauja politikoje, valdyme. E, atsiranda tam tikras požiūris į korupciją E, korupcinių priemonių panaudojimu skirtingoje veikloje ir rinkoje. Tai yra kultūrinės šalių savybės. geriau suprasite, ką turiu galvoje apie e, šį ryšį, e, pamat, pas, kai jeigu geriau suprasite visą tai, kai paskaitysite pranešimą. Nes paskui analizavome duomenis ir bandėme nustatyti, koks yra ryšys tarp korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo pasižiūrėjome į surinktą informaciją apie rodiklius ir pasiekėme tam prieėmė prie tam tikrų išvadų. Kai kas žinoma iš ankstesnių tyrimų, bet buvo dar kartą patvirtinta. Pirmiausia, egzistuoja du tipai bendrųjų tarpusavio sąsajų. Pirmoji yra susijusi su ekonominio įsivystimo lygmeniu, e, vertinama vienam gyventojui tenkančių BVP ir yra du kiti kintamieji - korupcijos lygmuo ir korupcijos kontrolės lygmuo. Kuo e, turtingesnė šalis, tuo mažiau korupcijos ir tuo geriau korupcija kontroliuojama. Toks yra bendrasis ryšys. Bet pasirodė, kad E, didžiausia koreliacija egzistuoja tarp organizuoto nusikalstamo veiklos ir korupcijos iš vienos pusės ir šalies tipo iš kitos pusės. Ir tai yra susijęs su vyriausybės institucijų veiksmingumu. Kuo jos veiksmingesnės, tuo e, mažesnis korupcijos lygis pastebėtas. Ir tuo silpnesnės organizuoto nusikalstamumo struktūros. Kitas ryšys ar korupcija statistiškai susijusi su organizuotu nusikalstamumu. Koreliacija tarp rodiklių, kurie įvertino šios du kintamosius šalyse, yra 0,7. Tai e, reiškia, kad egzistuoja gana tvirtas ryšys tarp šių dviejų reiškinių. Organizuoti nusikaltėliai naudoja korupciją kaip priemonę. Kita vertus, korupcinė aplinka leidžia lengviau veikti organizuotiems e, nusikaltėliams. E, ir abu šie reiškiniai sąlygoja vienas kitą tiek teigiamai, tiek neigiamai. Tačiau šalių skaičius, sąsajų ir rodiklių skaičius yra pernelyg didelis. E, mūsų tyrimui mes e, negalėjome apie viską rezultatų e, pateikti ir už tai sugrupavome šalis, kurios turi tam tikras bendras uh, charakteristikas ir parinkome po vieną šalį iš kiekvienos grupės, kad atliktume e, kiekvieno konkretaus, konkretaus atvejo analizę. Taigi pasitelkėme tą grupę arba klasterinę analizę ir, kaip sakiau, sudarėme septynės grupės kairėje, skaidrės pusėje. Matote pirmąjį klasterį arba grupę Ten yra Skandinavijos šalis. Šiai grupiai būdingas labai aukštas korupcijos kontrolės lygmuo, žemas korupcijos lygis ir žemas organizuoto nusikalstamo lygis. E, apačioje dešinėje pusėje matote žemą BVP lygį, mažą korupcijos kontrolę, aikštus kontrolę korupcijos, aukštus korupcijos ir e, nusi, organizuoto nusikalstamo e, lygius. E, tarp tų dviejų atvejų yra kitos grupės Ir mes e, išskirime du konkrečius atvejus. Pirmiausia, Prancūzija ir Italija. Mes negalėjome priskirti tų šalių nei vienai grupiai, nes jos turi tam tikras ypatingas savybės. Abiejose yra aukštas BVP lygis, tačiau Prancūzijoje geriau kontroliuojama korupcija, o priešingai Italijoje korupcija e, mažiau kontroliuojama ir aukštas organizuoto nusikalstamo lygis. E, jeigu pasižiūrėsime dar į tas grupės, tai pamatysime, kad e, iš tikrųjų atlikome šešių šalių analizę kiekvienos iš tų grupių tam, kad parodytume, kokia yra konkreti situacija atitinkamoje grupėje, vertinant ryšį tarp organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos. Dabar perduosiu žodį Filipui. Thank you. Just before I... Norėčiau dar papildyti Aleksą. Šios klastelių klasterių grupės, kuriuos mes sudarėme, tai turėčiau kai ką paaiškinti. Tie duomenys, kuriais remiantis juos padarėme, tuos e, klasterius, tai yra ganėtinai nepatikimi. juos surinko arba Transparency International, arba Europos komisijos tyrimuose jie buvo rasti. Tai yra visuomenės nuomonė, apie korupciją, tačiau mes e, negavome patikimų e, duomenų, kurie atspindėtų e, objektyvius organizuoto nusikalstamumo korupcijos lygmenį. Todėl mes sukūrėme šios klasterius ir galiausiai mes pradėjome ieškoti paaiškinimų, kaip paaiškinti pačius klasterius, bet nerangavome atskirų šalių. Praneš... Ataskaitoje mes siūlome skirtingus požiūrius, kaip reiktų analizuoti, kada ir kaip organizuotas nusikalstamumas naudojasi korupcija. Pirmiausia, į kokią instituciją pirmiausia yra nusitaikoma ir dėl kokios priežasties. Antras metodas buvo paimti kokią nors nelegalią rinkos dalį, pavyzdžiui, narkotikų platinimą. Ir um, nagrinėjama, kada reikalinga korupcija tokioje rinkoje, kokiuose šalyse tai daroma ir kaip tai taikoma. Pirmiausia, aš pradėsiu nuo trumpo aprašymo, kaip e, į, į kokias institucijas ir kokiais būdais nusitaikoma. Policija, teismai, politikai bei muitinės administracijos turbūt yra tos institucijos, į kurias dažniausiai yra taikomasi. Priklauso viskas nuo organizuoto nusikalstamumo veiklos. Uh, gali, gali būti taikomas ir kitas institucijas. Pavyzdžiui, nelegalių kultūrinių vertybių rinka. E, šioje rinkoje gali būti taikomasi į muziejų darbininkus, dar, darbuotojus. Arba, pavyzdžiui, e, žemės ūkio ministerija gali būti taikinys dėl nelegalių miškų kirtimo. Tačiau Dėl mūsų ribotos taikymos ryties mes savo tyrimę apsiribuojame tomis institucijomis, į kurias labiausiai taikomasi. Norėčiau trumpai paaiškinti tas, apie tas dvi institucijas, kurios mūsų nuomonė buvo pačios svarbiausios. Pirmiausia, policija. grįšiu prie ankstesnio savo pastebėjimo. Svarbu suprasti, kaip šios tarp institucinės korupcijos sritys yra tarpusavėje susijusios. Vienos institucijos korumpuotas pareigūnas lengvai gali įtakoti kitas institucijas. Svarbu vieną nuo kitos atskirti. Ir ne visada galime pastebėti, kad vienoje šalyje mes matome policijos korupciją, tačiau policijos pareigūnai neįtakoja prokurorų ar teisėjų, vis, jie įtakoja politikus. Visala, visada yra tarpusavėje sąsajos. Reiktų atsižvelgti ir į kitus faktorius, kai galvojama, kaip organizuotas nusikalstamumas naudojasi korumpuotais ryšiais taikydamasis į institucijas. Pateiksiu kelis pavyzdžius. Kultūriniai ir neformalų socialiniai ryšiai tam tikrose šalyse e, daug e, labai smarkiai galėtų palengvinti prieigą prie vietos policijos. Kitose šalyse, kur profesionaliau žiūrima į policijos darbą, neoficialų santykiai e, gali būti laikomi netinkamais ir dėl to e, policijos pareigūną papirkti gali būti sunkiau. Tose institucijose, kur kovos su korupcija skyriai ieško korupcijos atvejų, susidaro įspūdis, kad korupcijos ligmo yra daug aukštesnis. Tai taip pat galėtų e, baigtis ir žemesnių korupcijos lygmenių dėl prevencinio mechanizmo. Uh, kitose šalyse, kur policijos tarnybose ar muitinės tarnybose tokių skyrių nėra, tai atrodo, gali atrodyti iš išorės, kad visiškai korupcijos nėra. Tačiau mes nežinome, kad tai gali būti lab, labai bloga situacija. Dažniausiai organizuotas nusikalstamumas taikosi į policiją. Europos Sąjungoje mes e, matėme kaip į policiją yra nu, nusitaikoma netgi tose šalise, kur e, korupcijos lygmuo nėra aukštas. Apie šį klausimą daug kalbama, pavyzdžiui, Junktinė karalystė mes e, labai išsamei apklausėme žmonės, kur rimtų nusikaltimų tyrimo agentūra analizuojanti korupcijos lygmenį e, policijoje, e, mano, kad nereiktų apie tai skelbti visuomeniai. Viena iš priežasčių ta, kad nenori, jog visuomenė nustotų pasitikėti policiją. Nepaisant to, netgi jeigu mūsų šalise tai yra visiems aktualus klausimas, egzistuoja tam tikri veiksniai, kur, kurie gali įtakoti policijos tarnybas. Kai kuriuose šalyse visi polici, visos, visa policija yra korumpuota, o kitose šalyse tokiu atveju yra labai reta, vienas kitas, ar labai jaunas, labai nepatyręs, ar kaip tik labai uh, senas ir patyręs, bet į pensiją išeinantis policininkas tampa korum, organizuoto nusikalstamumo taikiniu. Mes turime išsiaiškinti, kas gali tapti tokio taikiniu ir kas yra pažydžiamiausias. Situacija policijoje skiriasi kiekvienoje šalyje. Tose šalyse, kur prostitucija yra nelegali, organizuoto nusikalstamumo uh, E, paskatos taikytis į paprastus policininkus yra tikrai didelės. O tose šalyse, kur prostitucija yra legali, tai tokia korupcija nelabai aktuali. Dar vienas svarbus e, dalykas. Imigrantų nusikaltelių E, noras korumpuoti policininkus. Dažnai vietinės bendruomenės įsteigia nusikalstamus e, tinklus susijėtus su imigrantų nusikaltėliais. E, pakalbėkime apie Šiaurės Airiją arba Pietų Prancūziją. Matėme, kad Šiaurės Airijoje yra tradici, tradicinių uh, teroristinių grupių arba Marselyje yra organizuoto nusikalstamumo grupuotės, kurios taikosi į vietos polios tarnybas. Kitas visiems aktuolus klausimas, kurį reikia turėti galvoje, yra politikų korupcija. Dažniausiai politikai ne tiek korumpuoti, kiek policija, tačiau kai jau tai atsitinka, tai dažnai būna galinga priemonė, nes dažnai politikai E, įtakoja policiją, teismus, muitinę ir kitas institucijas. Savo analizėje mes taip pat galime e, aiškiai atskirti vietos lygmens politikus ir vietos lygmens korupciją. kai organizuotas nusikalstamumas taikėsi į parlamentarus arba aukšto lygmens vyriausybės atstovus. O kai kuriuose šalyse to iš viso nepasitaiko. Mums kilo daug sunkumų randant informaciją susijusią su šiuo klausimu. Europos Sąjungoje pastebėjome, kad keičiantis vyriausybėms, e, naujosios vyriausybės e, atranda labai daug korupcijos atvejų susijusių su ankstesnėmis vyriausybėmis. Ir tose šalise, kur vyriausybės keičiasi dažniau, tai jos iškasa daug tokių atvejų apie ankstesnės vyriausybės ir Tai dažniausiai būna atvejai susijęs su aukštesniu korupcijos lygmeniu. Tai be abejo atsispindi nuomonių apklausose ir e, kalbėdami apie nuomonių apklausas mes turėtume būti labai atidus, kokia yra visuomenės nuomonė apie tokius politin, politikų veiksmus ar vyriausybės atstovų veiksmus. Toliau mes tyriame privataus sektoriaus korupciją. Kalbant apie organizuotą nusikalstamumą, kuris taikosi į privačias įmonės, tai mes kalbame ne, ne privačių pareigūnų papirkinėjimą, bet apie tai, kad e, organizuotas nusikalstamumas susijęs su e, nu, organizuotos grupuotės susijusios su nusikalstamu pasauliu e, nusitaiko į privataus sektoriaus aukštus pareigūnus. Ir toks yra jų verslo modelis. Pavyzdžiui, jeigu turime nelegalų cigarečių, nelegalią cigarečių rinką, tai e, arba muziejus, tai e, galbūt gali būti papirkinėjami muziejų darbuotojai dėl to, kad jie sudarytų sąlygas pavokti kultūrinės vertybės. Arba, pavyzdžiui, nustekant į cigarečių rinką, tai parduodami, taikomas į konkrečius e, to sektorius atstovus tam, kad būtų leista pervežti nelegaliai e, cigarečių. E, platinant e, nusikalstamų būdų įgytas prekes, tai galbūt mažmenininkai, mažmenininkų sandėlių e, vadovai gali būti e, paperkami tam, kad e, leistų išvežti tam tikras prekes. Arba, pavyzdžiui, gali būti papirkti e, lošimų verslo atstovai. E, sprendimas dėl privataus sektorius korupcijos dar nebuvo įgyvendintas daugelyje valstybių. Dėl to, kad arba vyriausybės nesurinko duomenų apie tokius nusikaltimus, arba dėl to, kad mes neturėjome į ką tiesiogiai kreipti šio klausimu. Ir dabar norėčiau suteikti žodį savo kolegai, kuris jums e, pabaigs pranešimą, pristatydamas pranešimo rekomendacijas. Ačiū, ponė pirmininkė, dar tris minutės užtruksiu ir pabaigsiu šitą pranešimą. Mes turime e, du, e, dviejas rekomendacijas, kurias paprašė komisija sukurti atsižvelgiant į Stoholmo programą ir uh, E, e, tai reikia padaryti gyvenant Lisabono sutartį. Turime dviejopas rekomendacijas. Vienas variantas yra ambicingesnis, tai yra sukurti korupcijos stebėsenos mechanizmą. Norint pagerinti mechanizmus, kurie yra jau naudojami Kreko, e, o ESBO Europos taryboje ir taip toliau. Tos mechanizmus, kurie numatyti kovos su korupcija konvencijoje. Galima būtų įsteigti atskirą nepriklausomą informacijos surinkimo e, skyrių. Ir tai numatytų ir lankstumą, ir tam tikrą vietinių šalies kontaktinių asmenų nepriklausomumą. Nes žinome, kad organizuotos nusikalstamumas ir korupcija labai daug priklauso nuo situacijos vietoje, tačiau taip pat reikia pasidalinti e, patirtimi Europos lygmenių. Manau, kad mums reikia tam tikrų e, rodiklių, pagal kuriuos mes galėtume sulyginti skirtingas valstybės. Ir taip pat manome, kad mes turėtume ne tik surinkti duomenis iš kovos su korupcija e, skyrių policijoje ar muitinėje, bet taip pat e, apklausti pažeidėjus arba privatų sektorių. Taigi šitas korupcijos stebėsenos mechanizmas galėtų būti nepriklausoma ES agentūra atskaitinga ES parlamentui, tačiau reikia atlikti ir uh, geresnį, geresnę galimybių studiją tokiai agentūrai būti, gyvuoti. Ir Lisabono sutarties 43 straipsnis numato korupcijos apibrėžimą, kuris galėtų būti labai geras pagrindas mums E, skirtingoms valstybių narių institucijoms, muitiniai, e, policija ir taip toliau, harmonizuoti savo statistiką. E, tai padėtų sukurti praktinės programas, atlikti mokslinius tyrimus apie korupciją. korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo mokymo programos dažniausiai būna labai teorinio lygmens ir Manau, kad e, yra galimybė atlikti gilesnius tyrimus šioje srityje. Labai ačiū. Have... Labai ačiū. Dar turime laiko klausimams. Labai džiaugčiausi, jeigu jūs kalbėtumėte trumpai, kad galėtumėm laiku baigti diskusiją. Visų pirma, žodis ponui Dijong. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti e, šios studijos autoriams už jų nuveiktą darbą. Aš norėčiau taip pat pateikti keletą komentarų dėl šio atlikto tyrimo. Turiu pasakyti, kad jūsų pasirinkta metodologija yra silpnoka. Yra valstybių narių sąrašas, tų valstybių narių sąrašas, kurios nenaudoja priemonių skirtų kovai su korupcija. Iš pirmo žvilgsnio galbūt tai atrodo visai naudinga, bet antra vertus netrodo labai teisinga. Jūs sudarote tą sąrašą neturėdami tvirto pagrindo po kojomis. Neturiu nemačiau jokių įrodymų. Jūs nepaminėjote jokių instrumentų, kuriais jūs e, matuojate korupcijos lygį, taip pat kontrolę ir stebėsime. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad galbūt kai kurios valstybės narės turi puikias korupcijos kontrolės priemonės. Tačiau korupcijos atveju kiekis E, neleidžia jums e, daryti išvadas, kokiu mastu yra paplitusi korupcija. Man atrodo, kad jūs turite būti labai atsargus naudodami tokias e, matavimo priemonės. Dabar pereisiu prie rekomendacijų, bet prieš tai dar vienas komentaras apie metodologiją. Man atrodo, kad iš tikrųjų uh, Labai įdomu, kokia egzistuoja sąsaja tarp organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos. Man atrodo, čia netiek svarbu, apie kokio masto korupciją čia kalbame, apie stambę korupciją ar smulkę korupciją. Jeigu žmonės turi mokėti kišius tam, kad galėtų mokytis, kad galėtų gauti sveikatos priežiūros paslaugas, tai yra lygiai tai toks pats. Uh, Rimtas dalykas kaip ir stambaus masto korupcija. Man atrodo, kad reikėtų kalbėti apie visas korupcijos formas. Dabar apie rekomendacijas. Aš džiaugiuosi šiomis rekomendacijomis, kurios buvo padarytos atlikus tyrimą. Man atrodo, kad komisijos agentūra be abejo bendradarbiaudama su Europos parlamentu turėtų kovoti prieš, su korupcija. Uh, Komisija yra pateikusi komunikatą, tačiau kol kas viskas vyksta pernelik lietai, reikėtų darbus paspartinti. Ką reikėtų daryti toliau? Aš žinau, kad tiek ES, tiek ir valstybės narės yra prisijungusios prie jungtinių tautų uh, sutarties dėl kovos su korupcija. Pagal tą sutartį reikia turėti stebėsenos sistemą. Bet tam reikia ir instrumentų. Pavyzdžiui, Centrinės Amerikos šalis turi instrumentus, kurių pagalba gali išmatuoti korupcijos lygį. Dažnai korupcijos lygis yra nustatomas pagal uh, Uh, Amnesty International korup taikoma korupcijos suvokimo koeficientą. Galbūt tą patį būtų galima daryti ir Europoje. Man atrodo, reikėtų daugiau kūrybiškų idėjų, kaip galima būtų išmatuoti uh, uh, korupcijos lygį. Aš nemanau, kad reikėtų kurti dar vieną papildomą agentūrą skirtą kovai su korupcija. Mes jau turime daug korupcijų, o be to ir tą pačią agentūrą bus galima papirkti korupcija egzistuoja ir Europos parlamente, ir Europos komisijoje, ir agentūrose, kurios dirba su besivystančiomis šalimis. Taigi, aš džiaugiuosi, kad buvo susidomėta šią problemą, bet mums reikėtų tvirtesnio pagrindo po kojomis, kaip mes turėtumėm matuoti tą korupciją pagal e, jungtinių tautų sutartyje numatytus įsipareigojimus. Ačiū, pirmininkė, aš išsakysiu kiek kitokią poziciją. Sako panas Ilčev, man pasirodė, kad e, šis tyrimas ir jos rezultatai yra pakankamai daug žadantis dėl poros priežasčių. Visų pirma, mes kalbame apie korupciją, kuri nėra matoma, ją sunku apčiuopti, ją sunku išmatuoti, apie ją sunku pranešti ir su ją kovoti. Uh, Korupcija yra paplitusi visose visuomenės grupėse, todėl kažkas tikrai turėtų būti labai drasus, kildamas į kovą prieš šią šešėlinę visuomenės pusę. Be abejo, kritiškas požiūris yra reikalingas, nes mes kalbame apie reiškinį, kuris truks ilgą laiką. Ir aš čia norėčiau pateikti klausimą. Na, kalbant apie specifines e, įvairių korupcijos formų ir organizuoto nusikalstamumo apraiškas įvairiose vietovėse pasaulyje, o taip pat ir Europose, reikėtų nepamiršti ir mentaliteto, istoriškai susiformavusių santykių tarp visuomenės grupių, klanų ir taip toliau. Kaip Jūs manote, ar tokie specifiniai korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo bruožai. gali klestėti ilgai, galbūt artimiausiais metais reikėtų skirti daugiau lėšų ir išteklių tam, kad būtų prasiskverbta į slaptas org organizuotų nusikalstamumo grupuotės kai kuriuose posttotalitarinėse valstybėse. Buvo nuveiktas labai kruopštus darbas renkiant šią ataskaitą. Aš to tikrai labai džiaugiuosi, nes kasdienybėje mes tiesiog girdime paprastų istorijų apie kyšius ir nepotizmą. Uh, Na, o šios tyrimų grupės tikslas buvo žymiai ambicingesnis. Ačiū. Dėkoju. Toliau, toliau pane Ilceva. Moi, à mon tour, je voudrais remercier les trois experts de cette présentation claire et pertinente. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti ekspertams už tokį aišku pristatymą. Tema tikrai labai sudėtinga, plati, Ir aš esu labai dėkinga už tai, kad jūs e, išskyrėte svarbiausius aspektus. Norėčiau pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms. Pateiksiu ir daugiau klausimų, apsiribosiu porą klausimų. Mano klausimas bus susijęs su Bulgarija ir Rumunija bei ateities perspektyvomis. Kaip jau buvo sakyta, yra ir kitokių vertinimo mechanizmų, ne vien tik Eurobarometras ar Europolas. Taip pat yra ir įvairių organizacijų. Aš norėčiau pasitarauti, kokios naudos duotų jūsų siūlomas mechanizmas. Kuo tas mechanizmas yra naujas, kokios papildomos naudos jis duoda šalia tų mechanizmų, kurie jau dabar egzistuoja. Mano antras klausimas taip pat yra susijęs su šio instrumento papildoma nauda. Kaip Jūs manote, kokios naudos šis mechanizmas galėtų turėti tam tikrose specifinėse ES politikos kryptise? Pavyzdžiui, e, plėtros politikoje arba bendratarpiavimo patikrinimo mechanizmuose taikomose Bulgarijai ir Rumunijai. Jūs paminėjote Europos komisijos veiksmų planą ir taip pat Stokholmo programą. Ar ketinama pateikti e, komunikatą apie tai, kaip su korupcija kovoja valstybės narės? Koks vertinimo mechanizmas būtų taikomas ir kaip būtų bendradarbiavimas Europos taryba? Norėčiau taip pat sužinoti, kaip būtų kuriamas toksai Europos, europinis mechanizmas skirtas kovai su korupcija. Kaip jau supratome, kad tokį mechanizmą gali būti sunku įgyvendinti techninę, prieigų prie dokumen, prieigos prie dokumentų prasme ir taip toliau. Taigi reikės atlikti labai kruopščią analizę ir man būtų įdomu sužinoti, ką jūs apie tai manote. Uh, Galbūt jūs jau turite kažkokių tai minčių, kokios problemos arba rizikos gali kilti taikant tokį mechanizmą, o taip pat ir kokios naudos turėtų ES, jeigu būtų taikomas toks mechanizmas. Ačiū. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, už tyrimą. Išgirdome labai įdomių įžvalgų. Galbūt reikėtų pabandyti ir išvengti bandymo uh, sakyti, kad tai yra tarsi uh, ataskaita apie uh, pažangumą mokinių. Taip daug ko trūksta, duomenys nėra pakankami Kita vertus, manau, kad komisija kartu su taryba ir valstybėmis narėmis atsako už tai, kad būtų gyvendinta bendroji tikra strategija, kuri vis planuojama pagal Stokholmo programą. Ten e, numatomas apibrėžimas, kas tai yra korupcija. Jeigu neturėsime bendro apibrėžimo, tai bus labai sudėtinga uh, E, rinkti statistinius duomenis ar e, renkti kokybiškus teisės aktus. Taip pat yra būtina susijęti visus turimus duomenis, oficialius duomenis iš valstybių narių, taip pat Europolo informaciją ir iš kitų šaltinių. Tokiu būdu būtų galima sukurti platformą, teisėkuros platformą bendriems procesams visose valstybėse narėse. Taigi e, šiuo aspektu tyrimas labai naudingas, tačiau mums vis dar reikia platesnio neinstitucinis požiūrio ir solidesnių pagrindų. Ačiū. Dabar ponas Buzutil. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų svečiams už tyrimo pristatymą. Man atrodo, jis labai įdomus ir pasirodė jis labai deram laiku. Pirminkė, vos prieš keletą savaičių parlamentas patvirtino raštišką deklaraciją dėl kovos su korupcija. Ir tai bus pirmas žingsnis e, ilgame parlamento kelyje. Taip pat ES ir komisija turėtų irgi imtis atitinkamų veiksmų, kad e, šis klausimas, kovos su korupcija klausimas pakiltų į aukštesnį lygį mūsų darbo tvarkė. ES kol kas nepadarė labai daug ko šioje srityje, bet iš tikrųjų reikia šioje srityje dirbti. Aš norėčiau, kad komisija sureaguotų į šį tyrimą, atsižvelgiant į ponios Malmstrom įsipareigojimus e, dėl iniciatyvų kovo su korupcija srityje. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad manau, jog mechanizmas, kuris mums bent jau kažkiek parodo, kokios šalys yra doros ir kokios ne, yra svarbus Čia aš šiek tiek kitaip galbūt e, pasakysiu negu prieš mane kalbėjusi kolegė, bet jeigu mes norime turėti tam tikrą vertinimo lentelę, tai turime vadovautis ne spekulacijomis, ne nuovokomis, bet e, konkrečiais duomenimis, kuris aiškiai parodo tam tikrus atvejus, e, įskaitant įrodytus korupcijos atvejus. Manau, kad būtent tokiu keliu turime žengti, nors tai ir sudėtinga. Mes turėtume įvardyti, išgėdyti viešai kaltus dalyvaujančius korupcijos procesuose. Ne viena ES e, valstybė narė nenori vilkti suodekoje, kai kalbama apie korupciją. Dėkuoju. Ponas e, Kročeta, prašom. Jeigu visai atvirai, tai aš manau, kad šis tyrimas yra labai įdomus. Turiu pasakyti netgi drasus, kadangi jame kažkas turėjo pakankamai drąsos pradėti daryti analizę, sudaryti lenteles pagal sektorius, kurie iki šiol buvo tabu - policija, privatus sektorius ryšiai su politikais. Tai yra pavyzdinis tam tikrų atvejų tyrimas Ispanijos, Italijos, e, taip pat kai kurių rytų Europos valstybių tyrimas. Situacija yra gana sudėtinga. Mes nesame ir labai tikri dėl tų situacijų, nežiūrime į kitą pasaulio pusę, žiūrime arčiau. E, šalyse, kurios turi labai seną e, civilizacija, korupcinė sistema kažkaip lyg ir pažabota. Pone Guzutil, aš labai vertinu tai, kad jūs paprašėte, jog būtų pateiktas tyrimas. Ir aišku, kad jis turės teigiamą poveikį, tačiau negalime įsivaizduoti, kad šie reiškiniai yra izoliuoti. Ir mūsų požiūris yra panašus į teisėjo ar policininko turime žiūrėti į atskirus atvejus. Kai mes, mums parodyta, parodoma, kad egzistuoja visi ištisi regionai, kur valdžios sistema yra pagrįsta ryšiai su organizuotu nusikalstamumu, su tuo susiję politikai, ekonomikos sektoriai Negalime kalbėti apie atskirus korupcijos atvejus, turime kalbėti apie visą korupcinę sistemą. Ir ta sistema yra kur kas labiau paplitusi ir įsišaknyjusi giliau, negu kad mes iki šiol galvojame. Taigi pranešime kalbama, ataskaitoje kalbama apie Italiją, apie Berlusconio atvejį. Tie dalykai yra dramatiški, taip pat pateikiami kiti nustatytos korupcijos pavyzdžiai. Iki šiol apie Italiją tą sako tik opozicija. Jeigu tu tai paskalbėsi, tai tave laikys komunistu. Bet iš atliktų tyrimų matome, kad ne tik pavojingi komunistai, kurie nebeegzistuoja, e, mėtosi tokiais kaltinimais. Priešingai mes e, matome aiškiai situaciją ir ką reikėtų daryti dabar. Aišku, yra tai, kad buvo nufotografuota korupcijos būklė ir dar reikia kitų tyrimų, kurie leistų mums žvelgti giliau reikėtų ieškoti logiškos išvados, reikėtų ieškoti ryšių tarp organizuoto nusikalstamumo, ginklų, kontrabandos, mafijos, terorizmo, tarptautinio terorizmo. Mes tada pamatysime, kad slaptosios tarnybos e, čia vaidina tam tikrą vaidmenį, nes kai kuriuose šalyse jos e, nebėra kontroliuojamos, kai kur žudami žurnalistai, pasižiūrėkime į tai, kas vyksta Rytų Europoje, taip pat žinome, kad ir Italijoje yra nužudyta politikų, kurie bandė pasipriešinti sistemai. Ir jeigu jūs sakote, kad šis e, tyrimas e, meta pernelyg e, rimtus kaltinimus, tai jūs klystate. Tai yra rimtas mokslinis tyrimas, kuris, mano nuomonė, galėtų būti pagrindas mūsų pozicijai. Galbūt reikia pagalvoti apie tai, jog reikia įkurti komitetą, kuri spręstų mafijos problemą Europoje. Tai yra korupcijos šalutinė problema. Mafijos modelis yra nusikaltimo modelis 21 amžiuje Europoje. Kiti žmonės kopijuoja šį modelį. Ir čia reikia kalbėti apie ryšių su policija, kitus e, ūkio sektorius. Mes turime kelti šios klausimus ir turėtume pradėti studijuoti ištisas sistemas. Aš apibendrinsiu. Jeigu um, maf, latvijinė bendrovė nori Palerme laimėti kontraktą, tai kils problemų, nes egzistuoja teisinė sistema, kuri labai griežtai tuos dalykus žiūri. Jeigu egzistuoja uh, atitinkama kontrolės sistema, pagal kurią reikia vertinti, ar e, pasiūlymai nesusiję su mafija. Bandoma yra neleisti mafijai laimėti viešųjų e, darbų sutarčių. Tačiau jeigu mafijos bendrovė, kuri negali dalyvauti, kuri negali laimėti tokio kontrakto Palerme ar Romoje, E, ten negali to padaryti, tai gali laimėti Paryžyje, Madride, e, Londone ar kitur tokį kontraktą. Ir e, tos šalis negali, neturi tokių prevencinių priemonių, kaip kad mes turime. Ir aš visai nekaltai galvoju, kad žiūrėdami į tą mafiją, kurią turime Italijoje, jos apyvarta yra 2 milijardai eurų per metus. Mes e, turime padėti ir Graikijai spręsti savo problemas. Mums reikia tiek pinigų, kad galėtume padėti Graikijai. 2000 milijardų eurų. Jeigu mes galvojame, kad viskas e, paklius į biržą, į e, sutartis. Reikia galvoti, kaip išspręsti e, problemą susijusią su nusikalstamu pogrindiniu pasauliu. Man atrodo, kad diskusija buvo labai įdomi, jau išnaudojame visą valandą, yra svarbių punktų, turbūt būtų sąžininga dar e, leisti pasakyti komisijos atstovams, ar komisija nori pasisakyti. Taip, prašom. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, kadangi jau baigėsi šiai diskusijai skirtas laikas. Be abejo, komisija džiaugiasi šiais tyrimais ir sveikina jos rezultatus. Ši studija bus labai naudinga mūsų tolimesniam darbui. Aš negalėčiau sureaguoti visus komentarus, kurie kurios pateikė gerbiami šio parlamento nariai. Tiesiog norėčiau pasakyti vieną esminį dalyką, kurio nereikėtų pamiršti busimose diskusijose. Šiuo metu mes jau turime duomenų apie korupciją ir kaip pažymėjo tyrėjai, tie uh, duomenys nėra visiškai tvirti. Tai yra problema Taip pat buvo paminėta, kad galbūt komisija pernelik lietai dirba. Galiu Jūs patikinti, kad mes e, dirbame šioje srityje, mes tengiamės kovoti su korupcija, mes e, e, mastome, kaip galima vertinti korupciją ES, kaip galima būtų geriau gauti patikimesnių duomenų apie korupciją. Šiuo metu mes taip pat vertiname ir pagrindų sprendimą dėl korupcijos e, privačiame sektorė. Vertiname, kaip tas pagrindų sprendimas buvo taikomas likščiol ir jo taikymas buvo sėkmingas. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas, ko gero pakankamai, tikriausiai visiškai aišku, kad šiandien ne paskutinį kartą mes kalbame apie korupciją ir jos sąsajas su organizuotu nusikalstamumu. Tikrai klausimą reikėtų spręsti aukščiausių lygių. Ir galbūt dar penkias minutės suteiksiu pranešėjams tam, kad jie galėtų sureaguoti tai, ką pasakė Libė komiteto nariai. Prašom. Ačiū pirmininkė ponai ir ponios, gerbiami Europos parlamento nariai. Man tikrai labai malonu, kad buvo patikta tiek, daugiau, tiek daug klausimų ir kad buvo išreikšta mums parama. Netrukus suteiksiu žodį ponui Gunev, kad jis apibendrintų visas pastabas. Aš tiesiog pasakyčiau tiek, kad šiuo metu duomenys nėra patikimi, bet jau dabar uh, Mes e, taikome metodus, tyrimo metodus, kaip galima būtų gauti patikimesnių duomenų. Mes gauname duomenis ir iš tų asmenų, kurie nukentėjo nuo korupcijos. Pane Deltova apie tai tyravosi. Buvo labai aiškiai pasakyta, kad negali sąžiningai funkcionuoti vidaus rinka ES, jeigu nebus sprendžiama korupcijos problema. Korupcija jau, komisija atsiprašau, jau turi patirties, kaip galima būtų taikyti vairius rodiklius, nustatančius korupcijos lygį. Tai buvo daroma Bulgarijoje ir Rumunijoje. Uh, E, šį mechanizmą būtų galima išplėsti ir jį taikyti ir kandidatėse šalise, ir vidaus rinkoje. Mes e, reikalai esant į kitus klausimus galėsime atsakyti raštu. Aš visiškai pritariu tam, kad e, gaunama informacija nėra adekvati. Aš siūlyčiau vertinti šį tyrimą tarsi uh, tam tikrą enciklopedinį straipsnį. Man atrodo, kad e, šis pranešimas galėtų būti puikus pagrindas tolimesniems tyrimams, o ne baigiamasis tyrimas. Šiame pranešime puikiai parodoma, kaip e, išsiplėtojas organizuotas nusikalstamumas įvairiose sritise. Ponas Lučev, galbūt perinamasis periodas ir pasibaigs, tačiau korupcija ir organizuotas nusikalstamumas lieka. Pone Andželilė, aš pritariu tam, kad mums iš tikrųjų reikėtų institucinio požiūrio. Jeigu vienoje valstybėje narėje yra korumpuota policija, tai kitoje valstybė narėje stacija jau bus visiškai kitokia. Aš nemanau, kad būtų galima e, susitarti dėl vieningos apibriešties, kas yra ta korupcija. Aš manau, kad reikėtų atsižvelgti skirtingas institucijas. Pavyzdžiui, Prancūzijoje užfiksuojama 15 korupcijos atvejų uh, per metus, Junktinė karalystė jau 120 tokių atvejų ir viskas labai priklauso nuo korupcijos savokos, kaip suvokiama ta korupcija. Dėl to skiriasi, taip smarkiai skiriasi užfiksuotų korupcijos atvejų skaičius. Ponas Busutil, mes negalime kliautis vien tik tais visiškai aiškiais atvejais, mes turime naudotis ir žvalgybinė informacija. Dabar kreipiuosi pona Kročetą. Turiu jūs nuliūdinti, bet ataskaitą apie Italiją parengė profesorius, kuris yra komunistas. Taigi tiek, ačiū už jūsų dėmesį. Okay. Okay. The... Ačiū pranešėjams. Dėkojame Demokratijos tyrimo centrui už šį pranešimą. Ačiū visiems. Dabar galime eiti prie kito darbo tvarkės klausimą. Tai yra 14 klausimas. reglamento nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirstami valstybių narių išorinės sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus dalinis keitimas. Pirmą kartą Libė komitete aptarnėjamas šis pranešimas. Pranešėja yra mūsų kolegė Tanja Fadžion. Taigi, Mes dabar turėtumėm aptarti ir vizų režimo Albanijai ir Bosnijai bei Hercegovinai supaprastinimą. Dabar suteiksiu žodį poniai Fadžon, o paskui komisijai. Prašom. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, tiems drąsiesiems kolegoms, ištvermingiesiems kolegoms, kurie vis dar pasilikę salėje, kai kurie jau tikriausiai išvyko atostogauti. Man atrodo, kad dabar kalbame apie tikrai labai svarbų dalyką ir aš labai norėčiau, kad salėje būtų daugiau kolegų. Uh, Daug Bosnijos ir Hercegovinos bei Albanijos piliečių labai atidžiai seka, kokios diskusijos vyksta Europos parlamente apie vizų režimų supaprastinimą. Turiu pasakyti, kad e, vizų režimas izoliavo Vakarų Balkanų, Balkanų gyventojus labai ilgą laiką, pernelyg ilgą laiką. Buvo panaikintos visos Makedonijai, Serbijai ir Jotkalnijai ir mes pastebėjome, kokį didžiulį poveikį tai turėjo piliečių e, gyvenimui. Ko gero, tai yra didžiulis psichologinis poveikis, geras jausmas žinoti, kad galima laisvai keliauti po Europą. Mes turėtumėm to paties siekti ir kitose vakarų Balkanų šalise. Turiu omeny Bosniją ir Hercegoviną bei Albaniją. Šių metų pradžioje mes E, supaprastinome vizų režimą trims šalims ir iš pradžių poveikis buvo šiek tiek neigiamas, nes kai kurie asmenys iš tų trijų šalių, ypač iš Makedonijos ir Jotkalnijos, atvyko į Belgiją ir Niderlandus čia ieškodami prieglopšio, taip pat ir darbo vietų. Na, tai truko kelis mėnesius, tų šalių vyriausybės labai puikiai sureagavo. Tie žmonės buvo tiesiog suklaidinti, jie net nežinojo, kad bevizis režimas turi tam tikrų apribojimų. Na, bet tai buvo labai puikia pamoka e, Bosnijos ir Hercegovinos bei Al e, Makedo Albanijos, atsiprašau, vyriausybėms. Šių šalių vyriausybės investavo daug į švietimo kampanijas ir informavo uh, savo piliečius, kad bevizis režimas reiškia, jog jie gali keliauti 90 dienų, kad nėra siūlomas jiems darbo vietos ir leidimas gyventi. Tai yra tiesiog galimybė pakeliauti po ES. Aš manau, kad labai svarbu pabaigti šį procesą. Aš daug keliavau per pastarosius mėnesius po Vakarų Balkanų šalis, ten keliavau kaip pranešėja, buvau nuvykus ir, Bosniją, ir į Bosniją, ir Hercegoviną bei Albaniją, ir šių šalių Institucijos mane patikino, kad šalis techninė prasme daug pasiruošė, pasiekė pažangos ir aš dėl to visiškai remiu Europos komisijos pasiūlymą. Savo pranešime aš nesiūlau jokių pakeitimų, aš tiesiog siūlau e, šias šalis įtraukti į baltąjį sąrašą. Aš manau, kad mes turėtumėm prisimti aiškius įsipareigojimus. Turime laikytis savo įsipareigojimų, kurie buvo priim, prisijimti praėjusiais metais. Mes tada pažadėjome, kad šių dviejų šalių um, problemą spręsime kiek įmanoma greičiau. Taigi mes turėtumėm procesą tarsi ir baigti šių metų pabaigoje. Techninė prasme Albanija jau įvertinta, tas pats buvo padaryta ir Bosnijoje ir Hercegovinoje ir abi dvi šios šalis mane patikino, kad jau daug kas buvo padaryta, kad egzistuoja politinė valia ir įsipareigojimai. Ir toliau uh, uh, vykdyti sektorinės reformas. Po to, kai bus primtas sprendimas dėl bevizio režimo. Tai yra ypač aktualu jauniems žmonėms. Parago, paradoksas, bet prieš 20 metų šių šalių piliečiai galėjo keliauti be vizų. Na, o šiandien užaugo nauja karta, jaunuolių karta, kurie niekada negalėjo išvykti iš savo šalies. Ir tikrai kartais labai sudėtinga su jais diskutuoti apie europinės vertybės, jeigu jie niekada nebuvo išvykę iš savo šalių. Aš ypač pabrėžiu jaunąją kartą, nes jaunai kartai mes galime suteikti galimybę studijuoti, keliauti, aplankyti giminaičius ir draugus užsienyje. Jiems turėtų būti suteikta ta galimybė, nes anksčiau tų šalių piliečiai tokią teisę turėjo. Na ir baigdama norėčiau pasakyti štai ką. Mes e, prisimename, kad e, rugsėjo pradžioje turėtų būti pateikta žodinė ataskaita apie ekspertų darbą šiuose abiejose šalise. Aš tikiuosi, kad tos abidvi ataskaitos bus teigiamos ir kad bus konstatuota, kad abi dvi šalis techninė prasme yra pasiruošusios. Aš esu įstikinęs, kad abi šios šalis nusipelno vizų režimo liberalizavimo kiek įmanoma greičiau. Europos parlamentas taip pat turėtų būti įsipareigojęs E, įvyks balsavimas komitete e, rudenį, vėliau plenarinė sesija ir aš tikiuosi, kad bus uždegta žalia šviesa. Aš norėčiau, kad mes e, parodytumėm savo pasirišimą ir įsipareigojimus ir kiek įmanoma greičiau išspręstumėm šį klausimą. Manau, kad balsavimas turėtų įvykti spalio mėnesį, vėliausiai lapkritį, nes uh, E, kuo labiau mes vėluojame, tuo didesnė rizika kyla, kad tame regione kils, etni, e, kils nestabilumai, etninis susiskaldimas. Man atrodo, kad ta kaina, kurią mokėtumėm, jeigu nesutiktumėm e, vizų režimo supaprastinimo, būtų žymiai didesnė. Pagalvokime apie tų, šalių, tų vakarų Balkanų šalių gyventojų gyvenimo kokybę. Taip pat reikėtų spręsti ir Kosovo problemą. Aš manau, kad reikėtų apsvarstyti galimybės, kaip įtraukti Kosovą į vizų liberalizavimo procesą. Na, bet be abejo, visų pirma, reikėtų liberalizuoti viz, vizų režimą Albanijai ir Bosnijai ir Hercegovinai ir aš tikiuosi, kad tai įvyks e, rudens pradžioje. Dėkuoju. Ačiū už tai, kad apžvelgėte esamą situaciją. Dabar išklausysime ponę Gugu, komisijos atstovę. Mums labai patinka ponios Fajon pranešimas. Žinote, kokia yra komisijos pozicija dėl kitų etapų. Tad iš savo pusės mes turime uh, pabaigti techninę misiją tam, kad galėtume pažiūrėti, kokią pažangą padarė šita e, valdyba. Aš dar kartą pakartosiu, kas mes norime parengti e, ekspertų misijos rezultatus iki rugsėjo pradžios, kaip komisija žadėjo prieš kelias savaitės. Ačiū. Ačiū už aiškumą, už tai, kad pasisakėte trumpai. Ir Belgijos E, vardu pone Emil Rein. Ačiū pirmininkė. Gerbiami europarlamentarai. Kaip šį rytą sakė valstybės sekretorius, Belgija, kaip pirmininkaujančioji valstybė, atsižvelgia į tarybos ir parlamento deklaraciją 2000, parengtą 2009 metais, kurios mes turime laikytis. Ir mes pripažįstame, kad vizų susitarimas yra labai svarbus žingsnis į priekį. Tačiau viza, vizų režimas gali būti liberalizuotas tik tais tada, kai visos valdžios institucijos susitars dėl efektyvaus plano, kuriame būtų numatytos visos e, skirtingos nuostatos. Mes sveikiname Europos komisijos iniciatyvą organizuoti naujas ekspertų misijas. Ir dabar jos yra vykdomos šalyse. Remiantis Europos komisijos įvertinimo ataskaitą bei ekspertų ataskaitą, mes rugsėjai jau turėtume turėti labai aišku vaizdą susidarę dėl to, ar e, tos skirtingos šalis atitinka skirtingas e, sąlygas. Klausant, ar šalims reikia užtikrinti vizų supaprastinimo režimą yra techninio pobūdžio. Tai bus paremta ir ekspertų ataskaita, ir komisijos ataskaita. Jeigu šalis, jeigu tos šalis atitinka sąlygas, ir tai pamatysime, tai pirmikaujančia valstybė darys viską, ką gali, kad E, taryboje šis klausimas būtų išspręstas kiek įmanoma greičiau. Mes turime laikytis visų techninių procedūrų, vidinių procedūrų ir taip pat pirmininkaujančių valstybė atsižvelgia į ponios Fajon e, pranešimą ir ketiname toliau dirbti su ją šiuo svarbiu klausimu. Ačiū. Now, Labai ačiū. Dabar turime e, galimybę pateikti komentarus. Pone Laptad. Man atrodo, kad aš praleidau ponios Fajon pastabų pirmąją dalį, tačiau iš esmės aš pritariu viskam, ką jį pasakė. Ir žinau, kad anksčiau jį labai neblogai padirbėjo vadovaudama šiuo klausimu Libė komitetui praėjusiais metais. Manau, kad mes turime labai rimtą argumentą, nes šios dvi šalys pas, padarė didelę pažangą, patenkino sąlygas ir manau, kad reiktų greito teigiamo sprendimo. Ir manau, kad bus AFET komitete parengta nuomonė, dėl kurios bus balsuojama rugsėjo 6. Aš pritariu pranešėjos prašymui, kiek įmanoma greičiau išspręsti šitą klausimą, bent jau iki spalio mėnesio. Norėčiau pateikti trumpą pastabą į tai, ką sakė taryba. Tai yra techninis klausimas ir Mes turime techninį reikalavimą, kurį reikia patenkinti, tai yra turime patenkinti vizų liberalizavimo kriterijus. Ir niekas nepasiūlė, kad šios techninius e, kriterijus reiktų e, šiek tiek e, atlaisvinti. Tačiau tai yra politinis sprendimas nepritaikyti bevizio režimo. Ir jeigu jie patenkina e, kriterijus, tačiau taryba e, vilkina laiką, tai manau, kad tai reiškia politinį sprendimą ir dėja neigiamą sprendimą. Ir iš esmės tai pažeistų ES saugumo interesus plačiaja prasme. Ir mes čia nekalbame tiesiog apie paprastus, e, apie, apie tuos, kuriuos įtarėme iš centriųjų kairiųjų. E, mes kalbame apie e, iš centriųjų dešiniųjų labai svarbu, kad e, šios Balkanų šalis būtų integruotos į ES, kad turėtų būti išplėstas horizontas. Ir mes dabar kovojame su e, siauru požiūriu. Dėl kylančių dėl etninių, dėtinės įtampos. Tačiau tai nepasitarnauja mūsų saugumo interesams. Tai yra saugumo ir politinis klausimas priimamas remiantis techniniais kriterijais. Ačiū. Thank you. Mr. Buzutil. Ačiū, ponas Buzutil. Yes, well, thank you, Mr. Chairman. In the light of... Labai ačiū. Norėčiau mm, paaiškinti, kokia yra centristų dešiniųjų nuomonė šio klausimu. Aš norėčiau padėkoti už intervencijas ir dėl to, kaip pranešėjai apskritai parengė šitą dokumentą, nes buvo atspindėti visi techniniai reikalavimai ir politinė įtaka. Aš e, noriu pasakyti mūsų šešėlinės pranešėjos vardu, kad ir mes turime E, žiūrėti iš Europos perspektyvos dėl Bosnijos ir Albanijos, e, Bosnijos ir Hercegovinos bei Albanijos integravimo. Tai yra ir jų natūralus tikslas ir nieko negaliu prie to pridurti. O kalbant apie visų liberalizavimo režimą, yra nustatyti kriterijai, kurių reikia laikytis. Ir džiugu, kad iki rugsėjo mėnesio mes turėsime galutinius uh, kriterijų patikrinimo rezultatus ir jeigu šitie rezultatai bus teigiami, tai liaudės frakcija be abejo pritars ponios svajon rekomendacijoms dėl šio dokumentų paketo. Jūs visiškai teisingai pastebėjote, kai sakėte, kad mes turime atsakomybę ir yra pažeidžiamas mūsų patikimumas. Ir aš esu tikras, kad kai tik tais mes gausime testų rezultatus, tai mes, kad, kad jie bus išplatinti. Ačiū. Pone e, Tanja Fadžion. Dėkoju Jums, dėkoju kolegoms už paramą. Europos parlamentas, mano nuomonė, labai remia vizų liberalizavimo procesą. Man labai malonu išgirsti iš tarybos, kad vizų liberalizavimas vis lieka techniniu procesu, nors um, manau, kad mes jau netrukus pasieksime politinį sprendimą, tai yra paskutinis etapas. Todėl siūlyčiau nevilkinti jokio sprendimo, nes mes jau turime šią ataskaitą, turėsime tų šalių ekspertų ataskaitas ir mes, parlamentarai, galime klausytis ekspertų e, žodinio pranešimo. Ir aš tikiuosi, kad taryba galės išspręsti šitą klausimą maždaug tuo pačiu greičiu, kaip ir mes parlamente tai darome. Ir nevilkinsime proceso iki vėlyvo rudens ar žiemos. Uh, Aš tik tais norėčiau padaryti e, išvadą. Europos parlamente, esu tikra, mes galėsime uždegti e, žalę šviesą iki rudens e, ankstyvo rudens ir mes toliau laikysime savo įsipareigojimų dėl šio proceso ir užtikrinsime, kad Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai galės į ES keliauti laisvai. Aš esu tikra, kad jie to tikrai nusipelnė ir to nusipelno daugiau negu kad bet kada. Taigi, ačiū. Dėkoju už pasisakymus. Mūsų diskusiją reikia baigti, kaip numatyta tvarkaraštyje. E, komisija rugsėjo antrą pristatys e, misijos, kuri vyks vasarą, rezultatus. E, jūs iki rugsėjo 3-6 valandos galite pateikti pakeitimus ir išklausęs AFET, kaip minėjo baronienė Latford, mes e, galime suplanuoti, e, kad Libe komitete bus e, dėl šios ataskaitos balsuojama rugsėjo 17. Ar visi supratote? Ačiū, periname prie kito klausimo. 15. 14, atsiprašau, klausimas. Visgi 15 klausimas. Dėl Eritrėjos migrantų situacijos Libijoje. Čia vyks diskusija apie tai. Ir komisijos atstovas iškėlė šitą klausimą. Skubos tvarka. Kai kurie kolegos e, taip pat, kai skubos tvarka iškėlė šitą klausimą ir tai e, aptariame Libe komitete. Visų pirma, norime pasveikinti čia atvykusi e, vidaus reikalų generalinio direktorato e, direktorių, e, kuris atskaitingas komisariai Malštrom. Tai yra generalinis direktorius Mo, Mo Servizi. Mes kalbame apie situaciją tų migrantų, kurie nori atvažiuoti į ES, tačiau e, yra sustabdyti Libijoje. Šis klausimas neseniai buvo aptartas e, ir iš žmogaus teisų pažeidimo pusės. Tai aptarė ne tik komisija, bet ir jungtinių tautų agentūros, tokios kaip e, vyriausiasis, e, jungtinių tautų vyriausiasis žmogaus teisų įgaliotinis ir taip pat e, migracijos, tai tarptautinės migracijos organizacijos. Libijoje vyksta, vyko misija ir tarp mūsų šiandieną yra tos misijos vienas iš atstovų, kuriam vėliau suteiksime žodį. Šis klausimas, kaip e, elgiamasi Libijos teritorijoje su migrantais ir pabėgėliais, vis dar sprendžiamas Europos Sąjungoje. Ir e, sprendžiamas pas, e, derantis dėl ES ir Libijos bendro susitarimo dėl readmisijos. Tos dėrybos e, jau vyko 2009 metų pradžioje, dalyvaujant komisijos e, komisarui e, komisijos pirmininko pavaduotojui Baro, vicepirmininkui Baro. Ir dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Panzerį, kuris norėtų iškelti šitą klausimą ir jį pakomentuoti. Manservisi? Non è ancora là? Eh? Okay. Then, apparently, apparently Manservisi, signore Manservisi, is on his way. Pasirodo, ponas Manservisi dar tik tai pakeliui ir galbūt dabar tarptautinės migracijos organizacijos atstovas ponas Hart norėtų pradžioje diskusijos išsisakyti, kol mes laukiame pono Manservizi. O jis jau ir atvyksta. Ponas Manservisi. Pone Manservisi. Prašom sėstis. Prašom sėstis, sveiki atvykę. Ecco, abbiamo risolto il vuoto <laughs> occasionato dalla non presenza del direttore generale Manservisi. We welcome you. Mr. Manservisi, you got the floor to introduce the issue. Taigi, ponas Manservisi atvyko, tuščios kėdės priekyje nebeliko. From you. <laughs> Uh, uh, Labai ačiū. Norėčiau pabrėžti, kad e, šiandien pirmiausia atvykau tam, kad išklausyčiau jūsų susirūpinimo ir papasakosiu jums šiek tiek, ką esame nuveikę. E, vyksta politinė diskusija. Nedaug tiesioginių žinių. Kas vyksta su tais Eritrejos piliečiais Libijoje? Informaciją mes gauname tik per neoficialius kontaktus iš spaudos, iš telefonų skambučių, nevyriausybinio organizacijų ir kitų šaltinių Aišku, mes palaikome ryšius su jungtinių tautų vyriausiųjų pabėgėlių komisaru. Ir žinome, kad dabar 400 Eritrejos piliečių yra sulaikyta. Tai yra ne, reguliarūs neteisėti migrantai. 250 iš jų Libijos valdžia identifikuos. Jie yra sulaikyti, laikomi specialiame centre tie visi žmonės ir neformaliai, neoficialiai mes žinome, kad kai kas iš jų yra pervežama į pietus, į kitą centrą. Žinome, kad šiomis dienomis buvo daug neformalių intervencijų, įskaitant vieną Italijos vyriausybės labai rimtą. Mm, užsienio reikalų ministras Italijos įsikišo. Taip pat yra imtasi tam tikrų iniciatyvų, tą padarė jungtinės tautos ir e, Libijos valdžia patikslino porą dalykų. Pirmiausia, kad jie neketina e, išsiųsti niekino ir antra, kad ketina bent jau išklausyti ir netgi gražinti daug tų žmonių į Mizuratos centrą, į pirmąjį centrą. Aišku, mums kelia didžiulį susirūpinimą tai, kas vyksta, bet netiesiogiai o dabar jau ir tiesiogiai girdėjome iš e, užsienio reikalų ministro Musakuso, su, kuo, su kuriuo sustiko šiandien ponė Malmstrom. Taigi išgirdome oficialiai, kad jie yra pasirengę mums suteikti visą informaciją ir mums paaiškinti, ką Libijos valdžia darys tais pabėgėliais. Ir taip pat prašoma ES bendradarbiauti, nes visą laiką mums primenama, kad Libijos sienos ilgis su Afrika yra 4000 km nekontroliuojamas sienos, dėl to reikia pagalbos ir bendradarbiavimo. Taigi tokia yra pozicija, kurią ką tik išsakė ministras Musokuso ir E, buvo pažadėtas elgtis padoriai ir taip pat e, reikia nepamiršti jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro, buvo tarnyba jo informuota apie tai, kas vyksta, bet su jungtinėmis tautomis nėra susitarimo. Beje, Libija 51 metų Ženevos konvencija yra pasirašiusi. Taip pat E, e, dar reikia pasakyti, kad e, generalinio direktoriaus pavaduotoje lankosi Libijoje ir jinai turėtų artimiausių metų grįžti. Mes esame pasirengę daugiau daryti negu iki šiol. Yra taisyklių klausimas, bet taip pat ir pagalbos klausimas. Šiame kontekste tęsiasi dėrybos dėl pagrindų susi, bendradarbiavimo susitarimo. Ir ten numa yra skyrius apie vidaus reikalus, kuriame šie visi klausimai yra nagrinėjami. Taigi, dėl šios skyrius kol kas mes nesiderėjome, taigi niekur nepasiekta, sakau aiškiai, o susitikimas su ministru Musakusa galbūt e, išjudino situaciją iš mirties taško ir galbūt per ateinančią savaitęs bus pasiekta čia kažko. Taigi dėrybos apsiribojo iki šiol tik tai pagrindų susitarimu ir e, generalinis Releks direktoratas parlamentą apie tai visą laiką informuoja, bet e, šiuo konkrečiu klausimu nebuvo nie, dėl nieko dar susitarta. Bet atsirado tam tikras spaudimas Libijai įvykiai ir uh, Komisarė Melšom, e, ką tik buvo sutikusi su Libijos ministru Musakusa ir atrodo, kad e, gali padėtis pasikeisti. Tai viskas, ką mes galime pasakyti, tokia yra faktinė informacija, kurią mes turime. Ir mes, aišku, situaciją seksime, bent jau, kad žinotume kaip viskas vyksta, norime politinės informacijos, nes kalbame apie politinius ryšius santykius su Libija, nekalbame dabar apie kokią nors įstatymo įgyvendinimą. Tai tiek te galiu pasakyti jums ir tiek pažadėti. Dėkoju, o dabar atėjo laikas išklausyti Tarptautinės migracijos organizacijos atstovo pono Harto, jeigu jis norėtų ką pasakyti, taip pat ponios Gomeš iš užsienio reikalų komiteto. Prašom, ponė Gomeš, žodis. Dėkuoju. Pirmininkė, aš esu pakaitinė šio komiteto narė. Norėčiau padėkoti ponui Manserpisi už suteiktą informaciją. Ji atitinka mano turimą informaciją. Aš nežinau ir džiaugiuosi tuo, kad įvyko susitikimas tarp e, e, Libijos užsienio reikalų ministro ir ponios Melmstrom. Tai yra iš tiesų uh, labai viltingas poslinkis. Aš pati esu pranešėja apie būsimą pagrindų sutarimą su Libija, dėl kurio vyksta darybos. E, susisiekiau su Libijos ambasadoriumi ir prieš daugiau kaip savaitę gavau informaciją apie tuos daugiau kaip 400 Eritrejos piliečių, jų problemas. Dabar šis klausimas sulaukia daugiau, daug labai dėmesio iš parlamento, iš žiniasklaidos ir kai kurių valstybių narių. Ir turbūt reikėtų pozityviai žiūrėti į jį, nes užsimesgė tiesioginiai kontaktai tarp Libijos užsienio reikalų ministro ir ponios Malmstrom. Ir kaip ką tik buvo pasakyta, gavome patikinimus iš Libijos, kad tie žmonės nebus gražinti į Retreją, tai labai svarbu Aš turiu pasakyti, kad pagal mano informaciją, kai kurie iš tų žmonių, kai yra žmonės kai kurių valstybių narių gražinti į Libiją, nes jie yra nelegalūs migrantai. Tie 400 žmonių niekuomet nebuvo patikrinti jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro nes e, komisaro tarnyba buvo išvaryta iš Libijos, bet dabar atsirado dėmesys šiam konkrečiam atvejui Ir ponas Mansepici e, davė mums ką tik tai patikinimus dėl to, kad bus įmamasi tolesnių žingsnių, bet dabar taip pat matome, kad Junktinių tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras e, svarsto su Libijos valdžia galimybę grįžti į Libiją oficialiai. Matau, kad tai yra labai pozityvu ir tai gali būti naudinga e, susitarimui, kurį ES bando pasirašyti su Libija. E, Reikia spręsti pabėgėlių klausimą, taip pat e, galima labai rimtai pasižiūrėti į platesnį kontekstą, nes tai yra šalis, kuri niekada neratifikavo e, pabėgėlių e, apsaugos konvencijos 51 metų net nepripažįsta problemos egzistavimo. Iš tikrųjų, Libija prisijungusi yra prie Afrikos Sąjungos pabėgėlių konvencijos. Aš manau, kad mums ieškant šio konkretaus atvejo sprendimo, reikia pasakyti, kad malonu girdėti, jog patikinimas, kad žmonės nebus gražinti Eritreja yra labai didelės svarbos ir galbūt tie žmonės bus, gaus tam tikras teisės bent jau pasilikti ir dirbti Libijoje. Bet kita vertus labai svarbu spręsti esminius klausimus dėl to, kokia yra Libijos pozicija dėl pabėgėlių apsaugos tam, kad ES ir parlamentas galėtų pritarti susitarimui, kuris taip pat turėtų apimti ir šį klausimą. Tai tiek. Dėkuoju, o dabar vis tik tai noriu paprašyti, kad Tarptautinės migracijos organizacijos atstovas ponas Har pasisakytų. Dėkuoju, ponas pirmininkė, sveiki, ponai ir ponios. Dėkuoju, ponai Mansevici, už jo pasisakymą, už tai, kad jisai patvirtino tam tikrus dalykus. E, Eritrejos piliečių laisvės klausimas dabar yra formalizuojamas, paskelbimo klausimas E, finalizuojamas. Mes nuo šeštųjų metų dirbame Libijoje, kartu dirbame su pabėgėlių reikalų komisaru Junktinių tautų, e, pabėgėlių ir prieglopšio prašytojų klausimų. Šiomis dienomis vyksta neformalūs veiksmai. E, bendraujame su suinteresuotais asmenimis, ambasadomis veikiančiamis Libijoje, taip pat su Libijos vyriausybė, kad išspręstume deportacijos klausimą buvo pasiekti tam tikri susitarimai. Mes palaikome reguliariai ryšius su Eritrejos piliečių bendruomenė. Jų tikslas yra persikelti į Europą. Jie dabartinį sprendimą mato kaip laikiną, o ne galutinį. Bet vis tik tai buvo paskelbta, kad yra susitarimas tarp e, e, Libijos džemerijos ir vidaus reikalų ministerijos susitarimas įdarbinti šiuos žmonės šabijose, tai yra e, vietos tam tikrose struktūrose, tai yra viešuosius darbus atliekančios e, bendrovės, tai yra e, skirtingai nuo Somalio atvejo, somaliečiai buvo pa, panašiai kaip ir Somalio atveju, nes jie buvo paleisti iš registravimo sulaikymo centrų ir gali dirbti Libijoje situacija e, dažnai keičiasi. Prieš porą valandų mums buvo pasakyta, kad yra ministro vidaus reikalų įsakymas e, paleisti visus žmonės iš registravimo centrų, ne tik Eritrėjos piliečius, bet ir visus kitus. E, tai gali būti susijęs su tūkstančiai žmonių, kurie laikomi 18 sulaikymo centrų Libijoje Mes nežinome, ar eritrejiečiai bus paprasčiausiai palikti laisvi, ar jie bus įdarbinti. Kaip sakiau, situacija dažnai greitai keičiasi, bet mes ją sekame. Pamatysime, kas bus. Vidaus reikalų ministerija taip pat pap prašė šią popietę mūsų organizacijos stebėti, kai bus paleidžiami Eritrejos piliečiai, kadangi nėra jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro, tai mes iš tikrųjų seksime, kaip vyksta e, paleidimo veiksmai. Reikia pasakyti, kad e, noriu dabar pasakyti keletą žodžių apie pabėgėlių apsaugą, kurių yra apie 12 tūkstančių, tai yra de facto apsauga. Per pastaruosius metus nebuvo atlikta deportacijos į Eritreją ar Somalį. Tai yra dvi pagrindinės e, šalis, iš kurių atvyksta daugiausiai pabėgėlių ir prieglopšio prašytojų. Kaip sakiau, situacija yra tokia, kad žmonės, kai kurie yra perkeliami iš vieno centro į kitą, į pietus. Tai kelia šiek tiek susirūpinimo, nes e, centras pietuose žinomas kaip centras, iš kurio siunčiami žmonės į kilmės šalį, bet atrodo, kad e, buvo pasakyta, kad deportacijos nebus, tai mes sveikiname tai, bet lieka tam tikrų dar uh, momentų ir mes tikimės jūs labai greitai informuoti apie situaciją. Dabar kolegos, ponas Pensetė. Grazie, prezidente. Io ho avuto modo nei, ne, nelle scorse settimane. Ačiū, pirmininkė. Praėjusią savaitę aš klausiau komisijos ar dėl dvišalių susitarimų lengviau gyvendinti iniciatyvą ar ne. Ir man buvo pasakyta, kad daugeliu atveju dėl dvišalių susitarimų buvo sunkiau gyvendinti europinės iniciatyvas. Aš tai sakau dėl to, kad uh, reikėtų spręsti dabar susiklošusią situaciją. Tas uh, problemas turėtų spręsti ir šalis, kurios yra šalis kaimynės. Tos kaiminės šalis taip pat turėtų geriau kontroliuoti migrantų srautus. Daugeliu atveju, ir čia aš kreipiuosi į komisiją, niekas nežino, yra susita, koks yra dvišalių susitarimų turinys. Taip pat skiriasi periodas, per kurį migrantai gali pasilikti šalyje ir taip pat skiriasi kiti dalykai. Taip pat e, dažnai sakoma, kad ES nėra solidari, spręsdama šias problemas. Perskaičiau laikraštę, kad e, komisarė Malmström sakė, jog susitarimai kartais tiesiog sudaromi nepasitarus su Briuseliu, bent jau taip buvo parašyta italų, itališkame laikraštyje. Libija iš viso nepasirašiusi susitarimų, nors iš ten atvyksta daug migrantų ir man kyla štai kokie klausimai. Uh, Kokia perspektyva laukia tų keturių šimtų Eritrejos gyventojų? viena iš alternatyvų būtų tokių asmenų gražinimas. Daugelis tų asmenų yra e, jauni žmonės. Taip pat galima pasiūlyti tokiems žmonėms tarnauti kariuomenėje ar imtis kažkokių kitokių alternatyvų. Aišku, kai e, reikia rinktis ar gyvybė ar mirtis, tai be abejo, tada reikia pasirinkimas aiškus, bet nepamirškime ir tai, kad dažnai gyventi žmonėms tenka labai siaubingomis sąlygomis, ar tokie asmenys gautų pabėgėlio e, statusą. Jeigu taip, tai tuomet e, Italija turėtų daryti spaudimą, kad klausimas iš tikrųjų turėtų, kad būtų išspręstas. O ką daro Europa? Taip, iš tikrųjų jau vyksta dėrybas dėl dvišalio susitarimo. Aš kuo puikiausiai suprantu, kokie sunkumai su tuo yra susiję. Uh, Vis dėlto mes turėtumėm pasiteirauti savęs, ar šiandien nebūtų prasminga padaryti didesnio spaudimo. Dvišalių susitarimus reikėtų pakeisti europiniu susitarimu ir tuomet galima būtų vykdyti europinę kontrolę. Aš manyčiau, kad mes turėtumėm to reikalauti. Aš suprantu, puikiai suprantu, kad egzistuoja didžiulių sunkumų su tokia šalimi kaip Libija, bet vis dėlto uh, E, yra būtina eiti tokiu keliu, kaip minėjau. Aš manau, kad mes turėtumėm taip pat suvokti, kad problemą reikėtų spręsti kiek įmanoma greičiau. Dėkoju. Ačiū. Na, o dabar galite pateikti klausimus. Norėčiau jūsų paprašyti kalbėti trumpai. Būtų labai gerai, jeigu neviršytumėm mums skirto laiko vertimui skirto laiko, tuo labiau, kad šiandien dar reikės aptarti ir kitų klausimų. Visų pirma, pane Argentinė, prašom. Ačiū, pirmininkė. Kodėl šis klausimas įtrauktas į darbo tvarkę? Man atrodo, kad atsakymas yra toks, kaip kad sakė ponas Penser. Iš tikrųjų, mes susidurėme su trim problemomis. Uh, Eritreja yra, šiaurės, yra Azijos šiaurės Koreja. Jeigu iš Eritrejos išvykstama, ne, neįmanoma vykti atgal, nes tada baudžiama. Ir asmenys išvykę iš Eritrejos turi e, teisę prašyti prieglopšio ir neįmanoma redmisija. Taip pat, jeigu iš Eritrejos kažkoks asmuo išvyksta, tai tuomet e, to asmens šeima susiduria su problemomis. Bet kokia atveju šeima yra už tai nubaudžiama ir to turėtumėm nepamiršti. Turiu pasakyti, kad pagrindinė problema yra ne prieglopšio prašymas Libijoje. Pagrindinė problema yra ta, kad mes susidurėme su žmonėmis, kurie bandė bėgti į Europą ir tiem žmonėms nebuvo suteikta galimybė paprašyti politinio prieglapšio. Aš su savimi turiu straipsnį paskelbtą itališkame e, laikraštėje balandžio 29 dieną. Straipsnis vadinasi 24 valandos. Komisarė Malmström šiame straipsnėje teigia, kad Italija sudarė puikų dvišalį susitarimą su Libija ir jį ragina kitas šalis taip pat sudaryti panašius susitarimus. Taip ir turėjo atsitikti. Taip turėjo atsitikti. Ir čia aš norėčiau kreiptis į komisiją ir pateikti štai kokį klausimą. Dvišaliai susitarimai su tokia šalimi kaip Libija, daugia šaliai susitarimai su tokia šalimi kaip Libija Ar mes galime savo tai leisti? Ir kaip visą tai yra suderinama su e, teisė pateikti prašymą dėl prieglopščio pagal žmogus teisų deklaraciją. Ir antra, kaip mes užtikrinsime, kad tie žmonės, kurie keliauja į Europą, pasinaudotų tą teisę paprašyti prieglopščio, kad iš jų ta teisė nebūtų atimta. Uh, Pirmininkė, aš dar kartą priminsiu, mes kalbame apie šalį, kurią galima būtų pavadinti Afrikos Šiaurės Koreja. Tai Eritreja yra tokia šalis, kur yra slapti kalėjimai, kur žmonės verčiami e, e, tarnauti armijoje ir kur yra visai pažeidinėjama žmogaus teisės. Dėkoju, kalbėtojų sąrašas jau sudarytas. E, Ir aš prašyčiau visų kalbėti nelgiau kaip po dvi minutės, tam, kad galėtumėm laiku baigti darbą, pane Fliotar. Dvi minutės, prašom. Ačiū. Šis atvejis su Eritreja yra tikrai dramatiškas. Pabėgėliai yra iš tokios šalies, kur netgi negalima diskutuoti apie žmogaus teisės. Ir čia iškyla problema, kuri galėtų būti apibendrindama kaip kad tokių asmenų negalima gražinti atgal į kilmės šalį. Mes negalime turėti jokių garantijų, kai mes kalbame su Libija apie administracinę, teisinę praktiką, kaip saugomi tokie žmonės. Vyrauja didžiulis teisinis neiškumas. Kalbant apie Libiją, reikėtų pasakyti štai ką. Jeigu mes kalbame apie readmisijos sąlygas ir migrantų prieimimą, tai situacija yra tikrai labai sudėtinga. Kas atsitiks su tais 400 asmenų? Kaip žinia, Tripolė 9000 asmenų yra laikomi sulaikyti, jie yra kankinami, jie neturi e, jokių teisių. Ir ES šio proceso niekaip negali kontroliuoti, negali užtikrinti sąlygų tiems žmonėms. Mes lankėmės pabėgėlių centruose ir visur uh, sąlygos yra katastro, katastrofiškos. Ir tada kila klausimas, ką mes galime padaryti. Jeigu mes kalbame apie su Libija, tai reikėtų spręsti ir šį klausimą. Dėl to aš pageidaučiau, kad komisija uh, įtraukti ir šio atve, dramatiško atvejo sprendimą į dėrybas su Libija. Ačiū pirmininkė. Ką tik išgirdome naujos informacijos ir ko gero daugelis iš mūsų viso to anksčiau nežinojame. Iš tikrųjų, Labai gaila tų 400 Eritrejos gyventojų, kurie pateko į labai dramatišką situaciją. Taip pat reikia prisiminti ir kitus 12 tūkstančių asmenų. E, šiandien ryte už migraciją atsakingas Belgijos ministras buvo atvykęs pas mus į posėdį ir jis pabrėžė, sureaguodamas kai kurios komentarus, kad ES e, turėtų sudaryti e, ne vieną dvišalį susitarimą ir man atrodo, kad tai būtų žingsnis teisinga linkme. Tokiu būdu turėtumėm integruotą sistemą, leidžiančią priimti žmonės, juos integruoti darbo rinką ir atsižvelgti į esminius individo poreikius. Ponas Pansari kuo puikiausiai žino, kad Italija, o taip pat Malta ir Ispanija įgyvendino tokius dvi šalių susitarimus. Tų susitarimų e, įgyvendinimas yra stebimas, bet aš manau, kad reikėtų pademonstruoti solidarumą. Pagal Stokholm programą tai turėtų būti vienas iš mūsų prioritetų. Ir kiekvienas tą turėtų suprasti, kiekvienas turėtų suprasti, kad ES turi padėti atskiroms valstybėms narėms ir turėtų laikytis solidarumo principo, nes pabėgėliai, migrantai nevyksta, tarkim, į Olandiją. Ne visos šalis kenčia nuo migrantų antplūdžio. Šalis viduržėme jūros regione ypač nuo to kenčia migrantų srautai, kartais ir keičiasi, migrantai, tarkim, gali vykti ir per Tunisą. Taigi, darantį su Libija reikėtų atsižvelgti ir į migrantų uh, srautus. Taip pat noriu paminėti ir porą direktyvų. Visų pirma, tai direktyva skirta sezoniniams darbininkams ir direktyva dėl darbuotojų komandiravimų. Šias direktyvas reikėtų atsižvelgti sprendžiant šias problemas. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Gera žinia, kad e, e, šie Eritrėjos piliečiai grįžę į šalį nebus įkalinti iki gyvos galvos arba nuteisti mirties bausme. Ne mes, aišku, turime būti e, labai atsargus. E, Human Rights Watch paskelbė, kad tie sulaikytieji buvo priversti užpildyti formas, kuri apriboja jų gyvenimą, gyvenimo laikotarpį - tris mėnesius toje šalyje. Ir kai šis dokumentas baigia galioti, tai jie turi siekti Libijos tapatybės e, dokumento, kurį jie gali pateikti tik tai gavę Eritrejos e, pas, e, pasą, o tai reiškia, turi grįžti į Eritreją ir deklaruoti savo pavardės ir taip į pavojų į, įstumti savo šeimas. Taigi šitas komitetas nekarta sakė, kad sustarimas su Libija yra gera žinia mūsų imigracijos srautų vadovams Ir aš manau, kad mes čia turime spręsti du pagrindinius klausimus. Visų pirma, dėl pačių e, Eritrėjos piliečių. Vien ta mintis, kad Libijoje e, vyksta socialinis darbas, tai mes neturime susidaryti įspūdžio, kad e, jie yra ekonominiai migrantai. Tai yra žmonės, kurie realiai turėtų teisę į prieglopstį. Na ir dabar grįžtu prie to, kad Europa neužtikrina savo e, įsipareigojimų pagal humanitarnę tarptautinę teisę. Arba mes gerbėme savo teisės, arba ne. Jeigu mes gražiname žmonės e, Libijai, tai mes ne, negerbėme žmogaus teisių. E, Ir e, manau, kad mes turime laikyti savo įsipareigojimų. Mes beveik neturime informacijos, kur tai atsitiko, kurioj konkrečiai vietoj, kas atgal gražino tuos žmonės į Libiją. Ir manau, kad turėtume kreiptis į Italijos vyriausybę ir į Frontexą. Manau, kad mes turėtume daugiau padiskutuoti šio klausimu, nes tai yra konkretus atvejis susijęs su didesnėmis problemomis ir manau, kad šis e, komitetas turėtų kalbėtis ir su Italijos pareigūnais, ir su Frontexu. <laughs> Ponas Burcelino, dvi minutės. Pone Burcelino. Norėčiau dar kartą pakartoti, kai tik įmanoma, kad aš prašiau pateikti man naujausių žinių apie vykstančias dėrybas Libijoje, tačiau niekas man neatsakė. Mes nežinome, apie kokius faktus mes kalbame. Mes kalbame apie tokią šalį kaip Libija, apie kurią išklausiau daugybę eufemizmų. Mes kalbėjome apie socialiai naudingą darbą. Aš tuo nepasitikiu, nepasitikiu jų žodynu. Akivaizdu, kad socialiai naudingas darbas yra vienas būdas, kaip pasakyti, priverstinis darbas. Ir jie galėtų šiuos migrantus išsiųsti į dykumą ir tiesiog palikti juos likimo valiai. Prisiminkime, mes kalbame apie Libiją, kuri nepasirašiusi jokių konvencijų, pavyzdžiui, niekada nėra pasirašiusi Ženevos konvencijos. Ir būdami partneriais, manau, mes turėtume labai atsargiai pažiūrėti šią problemą. Norėčiau pakomentuoti, kad e, e pagal Lisabono sutartį parlamentas turi e, suteikti savo sutikimą Ir pagal šios sutarties 218 straipsnį parlamentas turi teisę gauti informaciją nedelsiant ir pilną informaciją. Taigi, mums turi pateikti informaciją, kaip jau sakiau, ir manau, kad komisija turėtų uh, mums atsiskaityti apie dėrybų eigą. Tai galima būtų padaryti kartu su užsienio reikalų komisaru. Ir galima padaryti ir e, su Magreb bei Libijos e, ryšių delegacija. Jeigu mes pasiektume naudingą išvadą, tai yra užtikrinti žmogaus teises, tai manau, tai būtų pirminis e, pats svarbiausias tikslas. Juk Tai yra esmė užtikrinti žmonių teisės ir mes turime pasinaudoti visas savo turimas teises. Mes kalbame apie, iš pradžių išgirdome apie 400 žmonių, paskui apie 240, bet iš tikrųjų tokių žmonių yra daug daugiau. Tik mes apie tai nežinome. Nes kai mes galėjome apsilankyti kai kuriuose iš šių centrų, tai mes nebuvome, e, nepamatėme tų tikrų e, sąlygų, kuriomis tie žmonės yra laikomi. Pone Gerili, dvi minutės. Aš pritariu savo kolegoms dėl žmogaus teisų pažeidimų ir dėl sąlygų, kokiomis laikomi šie žmonės. Tačiau šiandieną mes gavome ir gerų žinių. E, taip, tarp jų ir Libijos norą įsileisti jungtinių tautų pabėgėlių mm, komisarą, vyriausiai galiotinį. Ir norėčiau užduoti klausimą ponui Pancerį. Jeigu aš teisingai supratau jį, jis pradžioje sakė, kad dabar dvišaliai susitarimai trukdo Europos politikai. Aš manau, kad Tuo kritikuojami žmonės, kurie rengia dvišalius sustarimus. Pavyzdžiui, Italija sakė, kad e, valstybės narės, pasienio valstybės narės parengė dvišalius sustarimus, nes jie neturi pasikeitimo politikos. Jie skundžiasi dėl to, kad migracijos politikoje yra labai nedaug Europos, tad jie daro, ką gali. Be to, mes visą rytą kalbėjomės su Belgija pirmininkaujančia valstybė ir prašėme parengti mums bendrą Europos požiūrį. Ir kaip ponas Jekolina bei Buzutil bei kiti sakė, mes, mūsų buvo paprašyta uh, sudaryti, dvi, pe, peržiūrėti dvišalius susitarimus, atsižvelgiant į Europos sistemą. To šalis, kurios sudaro šias sutartis, turi užtikrinti valstybėms narėms, kad prieglopščio prašantiems žmonėms bus užtikrintos jų teisės. Dvi minutės, ponas Orgėsijo. Aš tikrai labai nustebęs, nes aš galvau, kad tai tiesiog ironiškai buvo pasakyta, jog kai kurios valstybės narės nori ypatingų santykių su Libijomis. Išklausiau daug diskusijų ir man įdomu, kam e, reikalingi tokie santykiai, dėl to, kad yra labai daug dideli migrantų srautai per viduržėmio jūrą, kuriuos sukėlė tos šalies daromas spaudimas. Tad Italijai tik naudinga, kad jie įtikino Libijos valdžios instituciją sudaryti E, susitarimą. Europos yra vengiama. Šios šalis sugebėjo tiesiogiai dėrėti su Libija ir nedaug, nedaug faktų apie tai byloja, tačiau man atrodo, kad jokinga mąstyti, jog jungtinių tautų pabėgėlių vyriausias įgaliotinis gali e, padaryti diplomatinį spaudimą. nes e, tos šalys daro e, nuolaidas, jie tiesiogiai sprendžia migracijos e, problemą ir jie rizikuoja politinėmis problemomis su Libijos Respublika. Norėčiau užduoti klausimą komisijai. Aš manau, kad pabėgėlių iš Afrikos problema pirmiausia yra pačios Afrikos problema. Ar komisija daro kokį nors spaudimą? Girdėjome, kad daromas spaudimas tom šalims, kurios e, sudaro sustarimus, tačiau taip pat girdėjau, kad Libija pasirašė Afrikos sustarimą dėl pabėgėlių. Ar komisija daro kokį nors spaudimą Afrikos organizacijoms, nes būtent jų žmonės, o ne europiečiai, E, bėga iš Afrikos, taip ir afrikiečiai pirmiausia ir turi jų ieškoti. Ačiū. Pone Buzutil. E, manau, kad Libija teisingai sako, kad ji neturi um, tokios ambicijos pat, patapti Europos e, pietinių pasienio uh, sergėtojų. Ir teisingai pastebėjo, kad jiems kyla daugybė problemų dėl pietinės sienos. Mes apie tai žinome jau kelis metus ir aš prašiau komisijos, klausiau komisijos, kogi jie laukia, kodėl nepadeda Libijai. E, jie nori, kad Libija padėtų mums, e, o Libijai nepadeda. Tai atsakymas nebuvo manęs tenkintis, kodėl Barosas e, laukia ir nevažiuoja į Libiją su jais pasikalbėti. Ir šiandieną E, girdėjau, kad buvo kalbėta su Libijos užsienio reikalų ministru, ministru tačiau kodėl komisarė e, nuo savo kadencijos pradžios dar į Tripolį nenuvyko? Aš manau, kad komisija turėtų labai daug dar padirbėti, nes jeigu norite, kad Libija su mumis bendradarbiautų, mes turime būti pasiruošę daryti tą patį. Dėl dvišalių susitarimų. Aš priimu kritiką dėl e, dvišalių sustarimų su, didel, e, su dideliu, le, e, dideliu labai skeptiškai juos žiūriu, nes nelegali imigracija yra labai didelė ir pietinės ES valstybės narės uh, E, sudarė tos susitarimus, tačiau tai padėjo išspręsti, e, iš, išsaugoti šimtus žmonių gyvybių, kurie kiekvienais metais e, kerta viduržėmio jūrą. Ir antra, tokie susitarimai buvo pats efektyviausias būdas kovoti su organizuotu nusikalstamumu, nepaisant to, kad tiek daug žmonių išvyksta iš Afrikos pakrantės. Ir aš nemačiau jokios geresnės iniciatyvos, kaip kovoti su organizuotu nusikalstamumu, kai kalbame apie nelegalų žmonių išvežimą. Ir e, galiausiai labai lengva tuos sustarimus kritikuoti ir labai lengva būti prieš tokius sustarimus, tačiau aš manau, kad turėtume vengti e, to, kad galime patapti veidmainės, nes tie, kurie kritikuoja juos, neturi jokio atsakymo, kai klausėme, o kas prisims atsakomybę ir priims imigrantus bei prieglopščio prašančius asmenys, kai jie pasieks jūsų šalį. Taigi mes nenorime, kad jie, mes norime, kad jie atvyktų, bet norime, kad jie pasiliktų Ispanijoje, Italijoje, Graikijoje, Mal, Mal, Maltoje, bet niekur kitur. Tai nėra geras variantas. Dėkuoju ponui Buzutil. E, Buvo kreiptasi labai konkrečiai į poną Panserį. Jam pusę minutės suteiksiu, kad būtų viskas teisinga, o paskui ponas Manservisi, e, komisijos atstovas, apibendrins diskusiją. Ponas. E, aš dabar tik tai komisijos nuomonę perteiksiu. Man atrodo, kad Jeigu Europos iniciatyvas žlugs, tai bent jau liks dišaliai susitarimai, bet jeigu mes nenorime veidmainiauti, tai turime prisiminti, kad daugelis iš tų šalių pasirašė dvišalių sutarimus ir galvo, kad išsprendė visas problemas. Labai aiškus yra toks daugelio šalių požiūris. Be to, Atrodo, aš keliau klausimą dėl europinės intervencijos. Norint e, daryti europinio masto intervencijas, reikia galvoti apie europietišką politiką. Jeigu mes turėsime dvi šalius susitarimus, tai turėsime e, prisimti atsakomybę už juos. Dvišalės susitarimas yra vienintelis, kuris šiaip jau turi svorio E, jeigu sudaromas su atskira šalimi susitarimas, tai reiškia, kad jis yra žemiau europinės politikos. Čia atsiranda tam tikra prieštara. Ir tai reiškia, kad mums reikia europinio masto iniciatyvos, kurie apimtų visas šalis. E, ponas man servicija. Aš dabar a, pradėsiu atsakinėti angliškai, galbūt ir neperėsiu į savo gimtą italų kalbą faktiniais duomenys operuojant. Aš asmeniškai ir komisijos vardu galiu paremti daugelį išsakytų pastebėjimų. Iš tikrųjų turime daug sąlyčio taškų, kad galėtume dirbti kartu. Kai kalbame apie 400-250 Eritrijos piliečių, tai kalbame apie žmonės, kurie dabar yra Libijoje, bet kurie E, nesiunčiami atgal į Eritrėją ir taip toliau. Jie yra Libijoje. Taigi nėra jokios informacijos, kad jie būtų gražinami į Libiją. Tos situacijos negalime lyginti su kitomis kur yra numatomas tam tikros ES nuostatos dėl išsiuntimo į kitą šalį ar panašiai. Mes kalbam apie žmonės, kurie lieka Libijoje. Taigi turime galvoti apie tos žmonės, spręsti jų problemas pagal tarptautinę teisę ir politinius ryšius, kuriuos turime su Libija. Mes dabar neturime jokios priemonės, kuriums leistų tą daryti. Taigi dirbame pagal tarptautinės priemonės ir tai pavadinsiu ge, vadovaudomėsi geromis tarnybomis, žinybomis. Dėl dvišalio susitarimo. Aš labai pragmatiškai pasižiūrėsiu. Asmeniškai manau, kad europinis susitarimas yra geresnis negu dvišalis. Galiausiai e, tai užtikrins bent minimalius dalykus įskaitant solidarumą. Tačiau kalbėkime aiškiai, toks susitarimas e, yra jau pasirodęs kaip veiksmingas. Nelegalių migrantų srautai link Europos, galbūt per Italiją, bet e, į Europą apskritai sustabdytas. Sustabdyti tie srautai. Taigi sus, Aišku, egzistuoja slaptas komponentas, apie kurį mes nežinome, tačiau aš nekalbu apie prieglopščio prašytojus, e, kurie ketino patekti į Europą, nes mes nežinome, kur tie žmonės buvo sulaikyti. Gal jūs turite e, geresnės, daugiau informacijos? Aš paprasčiausiai prisipažįstu, kad aš uh, neturiu informacijos. Tie žmonės yra Eritrėjoje. Atsiprašau, Libijoje. Taigi dabar jie turi būti traktuojami pagal sąlygas ir nuostatas, kurios atitinka mūsų politiką. Ką mes turime padaryti? Pirmiausia, kai aš sakiau, kad e, e, bendradarbiavimo pagrindų susitarime yra vienas skyrius, dėl kurio nieko nesutarta, bet jame kalbama apie tai. Ir kaip sakiau, ką tik susitiko ministras Musakusa ir komisarė Malmstrom ir dabar tikimasi, kad dėl tos skyriaus darybos pajudės. Aš atsiprašau, kad vakar neatsakiau į ponios Bosalino klausimą, bet ponia Malstrom lankysis Libijoje spalį, aš dar anksčiau ten vyksiu ir mūsų pareiga yra atvykti pas jūs ir informuoti apie tai, kaip viskas vyksta. Mums geriausia būtų pabandyti susitarti dėl atskiros skiriaus su Libija, dėl vidaus reikalų yra mūsų standartiniai susitarimai, kur apimama pagarba žmogus teisėms ir kitos nuostatos. Bet ir tai taip pat bandysime traukti. Tiesa tai, kad Libija neprisijungusi prie 51 metų Ženevos konvencijos, bet ji yra prisijungusi prie 69 metų Adisabebos konvencijos. Tai e, reiškia, kad e, Libija bendradarbiauja su Junktinių tautų vyriausiojų pabėgėlių reikalų komisaru. Mes e, kitas turime priemonės bendrąją ES strategiją su Afrika. Vyks e, e, lapkritį ES Afrikos aukščiausiojo lygio sustikimas. Taigi tas struktūras galima pasitelkti ir reikalauti, kad e, mūsų draugai iš Libijos pradėtų laikytis tam tikrų nuostatų. Mes galime apdaryti taip ir aš manau, kad vis tik tai dabar geriausia, ką galime daryti, yra susėsti ir daryti su Libija, kad užtikrintume, jog tai, ką laikinai dengia iki šiol naudingas sustarimas, gali patekti, gali tapti ES veiksmų e, sistemos dalimi ir mes turime kalbėti, kaip galime padėti prieglopščio prašytojams pagal savo taisyklės. Taigi, prašom atsižvelgti į tai, kad mes dabar neturime teisinės sistemos e, su Libija ir viską darome politiniu pagrindu ir reikalame, kad būtų laikosi žmogaus teisės. Bet aš manau taip pat, kad bendrijos sutarimas tarp Libijos ir bendrijos yra geresnis negu dvi šalis susitarimas. Manau, kad daugiau ar mažiau viską pasakiau. Mes nesustabdysime savo dialogo su Libija dėl to, kad tie žmonės bus paleisti, išlaisvinti 3000 žmonių, tai gali būti problema ir mes seksime, kokia yra situacija. Dėkojame, dėkojame, kad apibendrinote atsakymus į klausimus. Mes turime laiko tik 15 minučių, dar vienas klausimas, biudžetas. Žinome, kad dėl vertėjų turime baigti pusę septintos. Aš stengsiuosi, kaip galiu, nenutraukti jūsų reiškiant nuomonę šiame komitete, bet prašau kalbėti po pusę septintos minutės. Ponas Kročeta. Taigi pusę minutės. Iš tikrųjų, be visų kitų klausimų egzistuoja ir problema, apie kurią aš norėčiau jūsų paklausti. Libija prisėmė tarptautinio policininko vaidmenį, bet niekas jai jo nesuteikė. Tarptautiniuose vandenyse yra laivai, kuriais plukdomi žmonės. Galima suvereniai veikti savo šalyje, tačiau problema čia iškyla tokia, kad Libija veikia neteisėtai kaip tarptautinis policininkas, netgi dvišalių sarimų pagrindų. Niekas nesuteikė Italijai ir Libijai teisės e, taikyti tarptautiniuose vandenyse tokių dvišalių priemonių. Panas Tavarės. Galėčiau pasakyti štai ką. Kol mes nežinome, kur tie žmonės yra, mes nieko negalime padaryti. Reikėtų bendradarbiauti per Frontex agentūrą, keistis informaciją. Kol kas mes nežinome, kas, kur ir kada atsitiko. Naudodamiesi GPS prietaisais mes galime tokios informacijos gauti. Galbūt būtų galima Frontex atstovų paprašyti pas mus atvykti ir e, aptarti šios dalykus. Pirmininkas. Taip, mes apie tai jau diskutavome, mes paraginame komisiją viską apsvarstyti Galbūt iš šios paskutinius klausimus būtų galima atsakyti raštu. Tada mes galėtume eiti prie kito darbo tvarkės klausimą. Ačiū visiems. Dabar turėtumėm pereiti prie paskutinio darbo tvarkės klausimą. Tai yra Tai yra 15 klausimas. Šis klausimas susijęs su nuomonės projekto apie biudžetą pristatymą. Aš esu šios nuomonės pranešėjas. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Mes tikrai puikiai diskutavome, nutarėme, kaip toliau dirbsime. Nuomonės projektas buvo išplatintas ir dabar, manau, būtų labai gerai, jeigu tarybos atstovai pasisakytų, tada suteiksiu žodį komisijai. Liko mažiau negu kad 15 minučių. Taigi suteikiu žodį tarybai. Prašom. Pasakykite, kokia yra tarybos nuomonė apie biudžetą. Žodis jums tarybai. Ačiū pirmininkė. Dėl 2011 metų biudžeto. Taryba turės apsispręsti ir tie sprendimai bus sudėtingi, nes situacija tikrai e, problematiška dėl ekonominės, ekonominio aplinkybių, taip pat ir dėl spaudimų iš, spaudimo iš sostinių sumažinti viešasias išlaidas. dėl tos antrašinės dalies, tos skyriaus, kuris yra itin um, aktualus šiam komitetui, galėčiau pasakyti štai ką. Mes uh, veikiame labai atsargiai. Ir šioje, šioje, šiame skyriuje biudžetas buvo pasiūlyta sumažinti mažesnė dalimi negu kad uh, kitose sritise. Uh, Dėl asignavimų mokėjimams 2011 finansiniams metams galbūt nebuvo pasirinktas pats geriausias darbo metodas. Reikėtų palaukti, kol pasirodys lentelė E, su bi biudžeto paskaičiavimais. Tam dar turės pritarti. Ta, reikės dar, kad pritartų tam institucijos. Na ir dabar e, klausimą reikėtų spręsti labai atsargiai. Taigi dėl viso trečios skyriaus. asignavimai įsipareigojimams sudaro 11,4 procento. Tai yra didžiausias procentinis dydis, na, o dėl asignavimų mokėjimams jie iš dalies sumažėjo. Ir kaip jau sakiau, tai galime pateisinti ir paaiškinti e, biudžeto ankstesnių vykdymų. Taigi dabartinė situacija yra tokia. Ačiū. Ponas Verkaren. Ponas Verkaren pasisakė tarybos vardu, dabar žodis komisijai, Monik Parijat. Ačiū, aš taip pat norėčiau padėkoti Belgijai pirmininkaujančiai šaliai už šią suteiktą informaciją. Taryba, komisija, atsiprašau, labai apgailestauja dėl tokio sumažinimo kurį siūlo taryba. Taryba sako, kad buvo atsižvalgta į tai, kaip buvo gyventintas biudžetas 2090 metais. Aš norėčiau Jums priminti, kad e, tie minėti, tas minėtas laikotarpis sutampa su pirmaisiais programų gyvendinimo metais, kol programas dar neįsibėgėjusios. Na ir biudžeto sumažinimas. E, sumažins tuo pačiu metu ir mūsų gebėjimą įgyvendinti įvairias programas, pavyzdžiui, techninės pagalbos programas, už kurias atsakingas, tarkim, generalinis pilietinių laisvių ir teisingumo direktoratas. Ir toksai e, asignavimų sumažinimas gali turėti didelį poveikį. Aš norėčiau pateikti pavyzdį. Pagalvokime apie TFTP susitarimo įgyvendinimą. Ši biudžeto eilutė yra naudojama tam, kad būtų e, finansuojamos priemonės iš TFTP susitarimo 4 ar 12 straipsnių. Ir tą patį aš galėčiau pasakyti ir apie agentūras. Vėlgi, mes labai uh, apdairiai parengėme savo pasiūlymą dėl biudžeto, atsižvelgėme į agentūrų prašymus, atlikome analizę ir mes jau patys buvome sumažinę e, tas sumas, kurių prašė agentūros. Ir jeigu sumos būtų dar labiau sumažintos, tai kiltų pavojus, kad agentūros nesugebėtų įgyvendinti savo programų. Dar kartą noriu priminti, kad reikės įgyvendinti TFTP susitarimą į tai turi būti atsižvelgta biudžete. Galbūt reikės ir 2011 metų biudžetui taisomojo rašto, amending letter anglų kalba. Aš suprantu, ką mano valstybės narės, bet tuo pat metu norėčiau pasakyti, kad reikia daryti viską, kad būtų vykdomi politiniai ir teisiniai įsipareigojimai, kurie buvo prisimti. Turiuomenį įsipareigojimus vidaus reikalų ir teisingumas rytė. Jeigu bus sumas dar labiau sumažintas, kils pavojus, kad nebus įmanoma įgyvendinti tų įsipareigojimų. Ačiū. pirmininkas. Taigi, reikėtų nuspręsti, kokie yra šio komiteto prioritetai, kokiems projektams ir parengiamosiams priemonėms bus skiriamas prioritetas. Mes dar turime kažkiek laiko, šiek tiek laiko, per kurį galime teikti pasiūlymus ir pakeitimus. Norėčiau priminti komiteto nariams, kad jūs gavote labai trumpą nuomonės projektą, labai glaustą nuomonės projektą. Ten aš stengiausi atsižvelgti geriausią turimą praktiką ir ši nuomonė bus pateikta e, biudžeto komitetui. Taigi, būčiau labai laimingas, jeigu jūs galėtumėte pasakyti, ką manote apie šį nuomonės projektą. Visų pirma, pane Keller, prašom. Ačiū, pirmininkė dėl nuomonės projekto. Aš manau, kad svarbu ne tik gauti kiek įmanoma daugiau lėšų tam, tikros, tam tikrose skiriasi, labai svarbu, kaip tos lėšos bus panaudotos. Dėl kai kurių biudžeto e, eilučių tiesiog nėra e, pateikti argumentai, kodėl reikia padidinti lėšas arba kodėl jas reikia sumažinti arba kodėl e, lėšos buvo paskirtos, nors dar nebuvo išleistos ankstesnės. Aš manyčiau, kad mes turėtumėm siekti geresnės kokybės, ne kiekybės. Gali būti taip, kad kažkokia tai skyriaus biudžeto eilutė, eilutėje esanti suma padidėjo, bet nebuvo paaiškinta, kodėl. Aš manau, kad mes turėtumėm gauti laiku informaciją ir apie įvairių informacinių technologijų projektų bei SIS-2 sistemos įgyvendinimą. 20-30 milijonų eurų skiriama sistemai SIS-2, SIS kuri neegzistuoja. Ir aš norėčiau prieš balsavimą gauti informacijos apie tai, kaip lėšos yra, kaip pinigai yra išleidžiami. Būtų labai nesakinga, jeigu mes tiesiog tokiam pasiūlymui pritartumėm. Uh, Pirmininkė, manau, kad jūs turėtumėte paprašyti informacijos, kaip buvo tos lėšos panaudotos, galbūt būtų galima kreiptis ir į audito rūmus, galbūt jie galėtų pateikti daugiau informacijos. Ačiū. Senora Jimenez Izaril. Labai ačiū, ponė Jimenez. Ačiū, pirmininkė. Skaičiau jūsų nuomonės projektą. Ten yra minimas prevencijos pasirengimo ir valdy, valdymo programa, kovojant su terorizmu. Ir aš e, pamačiau, kad yra pakeistas biudžetas. Tai turbūt dėl to, kad padidėjo e, Mm, e, piliečių laisvių ir vidaus reikalų e, komiteto galios pagal Lisabono sutartį. Ar Jūs manote, kad šito padidinto biudžeto užteks, kad e, būtų finansuotos visos naujos galios, kurias numatė Lisabono sutartis piliečių laisvių, pilietinių laisvių srityje? Tai susijęs su daug konkrečių klausimų, kuriuos visų neminėsiu, tačiau kai kalbame apie teroristinių išpolių prevenciją, uh, tai mūsų galios yra labai svarbios. Atsižvelgiant į teroristinių išpolių galimas pasiekmes, tai tokie asignavimai gali e, padengti labai didelę sritį. Kaip jau sakiau, tai gali turėti labai didžiulę įtaką ir manau, kad labai svarbu toliau teikti paramą terorizmo aukoms. Europos tinklas E, skirtas e, terorizmo aukoms pradeda po trupučiuką e, nukentėti finansiškai, todėl reikia jį remti finansiškai ir konsultaciniu būdu. Turime paremti jų darbą. Ačiū. Ponas Vandekemp. Ačiū pirmininkė. Norėčiau keturis trumpus komentarus pateikti. Olandiškai yra vienas posakis, neskaičiuok e, viščiukų. E, nesakyk, obdobės neperšokės. Ir e, Netrukus vyks e, šešių mėnesių dėrybos. Įdomu, ar po tų dėrybų bus apsaugomos aukos. Na, o dabar, kadangi dėrybos taip pavėlavo, tai ar vien dėl to gali būti e, sumažintas mūsų biudžetas? Pone Kelia, mums reikia daugiau informacijos konkrečiais klausimais. Uh, Jeigu tam tikros programos pavėlavo, tai nemanau, kad reikėtų mažinti biudžetą. Kalbant apie 2009-2010 metus, tos programos, kurios tada buvo pradėtos e, įgyvendinti, gali būti mažiau finansuojamas, bet ne tos, kurios buvo pradėtos e, pavėluotai. Aš žinau, kad savo rezoliucijoje Libe parengė daugybę reikalavimų sąrašų, daugybės reikalavimų sąrašų. Tačiau taip pat turėtume galbūt remti Stoholmo programą arba Europolu. E, tai yra klausimai, kuriuose mes turime rasti savo vaidmenį e, jeigu Europos parlamentas priima labai ambicingą didžiulę Stoholmo programą, neužtikrindamas jokio finansavimo, tai yra neracionalu. Tad turiu klausimą. Galbūt mes galėtume pagalvoti apie tam tikrus jūsų pasiūlymus, pavyzdžiui, Stokholmo programa. E, na ir dar keli klausimai, kuriuos dėja pamiršau. To put a final point, we would like to hear again from the Commission. Taigi dar kartą suteiksime žodį komisijai, kad trumpai atsakytumėte. Jeigu jūs nieko prieš, dar minutę pasėdėti. Trumpai atsakykite į užduotus klausimus dėl galimybės padidinti kovos su terorizmu programą Europos Sąjungoje. Ir galbūt po to mes baigsime šią diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Suprantu, kodėl jums reikia daugiau paaiškinimų, kodėl biudžetas skiriasi. Norėčiau Jums priminti, kad e, veiklos ataskaitoje susijus pridėtoje prie biudžeto yra apibūdinti e, biudžeto pakeitimai ir asignavimų prašymai. Mm, jeigu jūs norite, mes galėsime pateikti jums papildomos informacijos e, raštų dvišalių pagrindų dėl asignavimų. Kalbant apie uh, laisvių apsaugą, tai tam uh, biudžetas padidėjo 34 procentais palyginus su 2010, tai yra 2011 metais, e, šiam aspektui bus skiriama 34 procentais daugiau. Kalbant apie 6A biudžetą, įgyvendinant programą buvo šiek tiek užvilkinta. Na ir e, Žinome, kad neseniai per pastarąjį Teisingumo ir vidaus reikalų e, tarybos posėdį buvo priimti svarbus sprendimai. Mes įvertinome biudžeto poreikį tam, kad galėtume pabaigti SIS vis programą. Taigi mes jūs tikrai informuosime apie tai, kokia pažanga daroma per šias dėrybas.